So, dear colleagues, six past nine. Kolego. Mėly kolegos, po devynių e, šešios turime pradėti. Pirmasis darbo atvarkės punktas šiandien tai yra dešimtas darbo atvarkės punktas ES ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos rytyje. Čia kiek susijęs su tuo senojų požiūriu. Pradedame naują santykių etapą su Naujaja Zelandija. Mūsų pranešėjas šio klausimo Daniel Gaspari ir jam ir suteiksiu žodį. Bent, as you started in English jūs pradėjote anglų kalbą, tai aš ją ir tęsiu. Tikriausiai žinote, kad šių metų spalio mėnesį parlamentas pateikė savo rekomendaciją dėl dėrybų, dėl susitarimo su Nuoja Zelandija. E, siekiama pasirašyti išsamų ir visapusišką laisvosios prekybos susitarimą, stiprinant e, jau dabar esamus e, prekybos ir investicijų santykius. 8,1 milijardų eurų siekia prekybos apyvartos su Naujaja Zelandija, o derantis dėl naujo susitarimo, um, abi e, šaliai susitarė kurti palankesnę muitinės e, veiklos e, atmosferą, teikiant administracinę savitarpio pagalbą. pagalbą Šioje srityje Liepos ketvirtą dieną buvo pasirašytas atitinkamas ketinimo memorandumas. Europos Sąjunga jau sudarė 75 susitarimus dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinos veiklės srityje su Kanada, Koreja. E, Japonija ir kitomis valstybėmis. E, norima panašų sustarimą pasirašyti ir su artima partnerė Naujaja Zelandija. E, šiandien diskutuojame šią temą, norėdami sulaukti Europos parlamento pritarimo siekiama keistis informacija kad muitinės įstaigos galėtų keistis patirtimi, naudodamosios naujausiais bendradarbiavimo metodais, tokio būdu taupydamos administracinės išlaidas. Tikimasi, kad e, Tokiu būdu pavyks tinkamiau laikytis muitinės teisės aktų, jie nebus pažeidžiami. Iš parlamento laukiame pritarimo šiam susitarimui. E, tikimasi, kad e, muitinės tarnybų bendradarbiavimas e, su Nauja Zelandija bus glaudesnis. Ačiū iš ties. Tai o, puikus susitarimas, reikėtų jam pritarti. Pone Grasvander. Labas rytas, pone pirmininkė. Greitai pasirašysi, pasus, balsuosime dėl Europos parlamento pritarimo. Pasirašyti šį susitarimą, šis susitarimas turėtų e, padėti glaudžiau bendradarbiauti abiems, abiem šalims. Taip pat tikimasi e, glaudesnio bendradarbiavimo mm, muitinės veiklos rytyje. Naujojo Zelandija yra labai patikima e, partnerė. Iš ties e, kalbama apie administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos rytyje teikimą. Norima sukurti tokią platformą, e, kuria būtų siekiama skatinti legalų prekių ir paslaugų judėjimą, užtikrinti prekių gabenimą teisėtą grandinę. Taip pat e, siekiama, kad būtų laikomasi teisės e, aktų, tinkamiau keičiamasi informacija, nes tai e, labai svarbu ne tik tiesiogiai taikant e, teisės aktus, tačiau ir atliekant įvairius patikrinimus bei tyrimus. Svarbu, e, E, tinkamai apsaugoti piliečių teisės, intelektinę nuosavybę. Mm, čia dar tikimasi pažangos. Taip pat tuo pačiu tikimasi, kad e, daugiau dėmesio bus skiriama e, naujų muitinės procedūrų tyrimams, keičiantis pažangiają patirtimi. Taip pat reik, numatoma keistis darbuotojais, renkti diskusijas. Europos parlamentas e, turi pritarimo teisę ir aš nematau jokios priežasties, kodėl reikėtų nepritarti tokiam susitarimui. Priešingai, e, mano supratimu, bendradarbiavimas ir administracinės savitarpio pagalbos e, teikimas yra be galo svarbus. Ačiū. ECR frakcijos vardu Emma McClarkin. Labas rytas, pirmininkė, kaip tik laiku atvykau. Kalbėsiu už kolegą Deividą, kuris yra šešėlinės pranešėjas Naujosios Zelandijos tema. Mūsų frakcija palankiai vertina šį susitarimą. Naujojo Zelandija yra svarbi mūsų priekybos partneri, labai svarbios darybos dėl laisvosios prekybos susitarimo, o stiprinant bendradarbiavimą muitinės veiklos srityje e, skatinama teisėta prekyba, e, laisvas prekių judėjimas, e, stiprinama ES ir Naujosios Zelandijos partnerystė, stiprinant dvišalius susitarimus tokius kaip atitikties sertifikatus. Taip pat mm, siekiama, kad prekyba atitiktų tiktų ES standartus. Mes tikimės, kad dėrybos vyks sklandžiai ir baigsis laiku. Ačiū. Ačiū trumpai ir aiškiai, kaip visada. Dabar Buchneris iš žaliųjų. Vielleicht kann ich sogar noch. Gal aš kalbėsiu dar trumpiau, Šis susitarimas puikus, tačiau trumpa pastaba. Keliaujant į Naują Zelandiją, pirmas dalykas krentantis į akis, kartais gal stebinantis, e, klausiama, ar e, vežamasi prekių kurios keltų pavojų e, gamtai ir e, ekosistemoms. Aš kartais klausiu, ar nešvarūs mano batai galėtų užnešti kokių e, patogenų. Iš ties Naujojo Zelandijoje galima džiaugtis labai įvairia lypę gamta ir daug dėmesio skiriama, kad paukščiai saugiai perėtų e, savo paukščiukus. E, ir imamasi kartais keistų priemonių, tačiau e, joms galbūt reikėtų ir pritarti. Daugiau nematau norinčių pasisakyti, todėl suteiksiu žodį komisijos atstovui, skyriaus vadovui. Gal jūs pateiktumėte ir praktinio pobūdžio mm, pastabų. Aš taip pat viešėjau Naujojo Zelandijoje, taip pat susidūriau, susidūriau su kai kuriomis keistenybėmis, apie kurias kalbėjo ir ponas Bichneris, tačiau susidariau tokį įspūdį, kad ta sistema veikia puikiai. Įdomu, e, kur naujojoje Zelandijoje reikalinga administracinė savitarpio pagalba. Aš tikrai nebejoju administracinės e, muitinės pareigūnų gebėjimais, neaišku, kur dar mes galėtume teikti tą pagalbą. Pone Greif. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. E, kaip pirmininkas pranešėjas ir gerbiami šio komiteto nariai, E, komentavo, šis pranešimas yra svarbus, galiu kalbėti trumpai. Jūs visi trumpai apibendrinot ir turinį ir numatome naudą e, šio susitarimo e, su Naujaja Zelandija. Žinia, Naujoja Zelandija yra sąžininga partnerė ir mes galime tik tai atnešti naudos plėtojant bendradarbiavimą su ta šalimi. Ko šiuo susitarimu siekiama? pagerinti trišalį e, bendradarbiavimą, palengventi santykius. Žinia, Naujojo Zelandija yra gerai žinoma, gerbiama, patikima veikėja tarptautinėje arenoje, galvojant apie muitus, pažiūrėjau, tarptautinėje muitų organizacijoje. Ir toks plėtros bendradarbiavimo plėtojimas gali e, turėti įtakos geriems santykiams su ta valstybė. Na, o perinant prie Naujosios Zelandijos muito administravimo kokybės ir apimties, aš galiu tik tai patikinti, kad administravimas yra kvalifikuotas ir veiksmingas. Kaip jau buvo pasakyta, Naujosios Zelandijos padėtis yra išskirtinė Greičiausiai taip yra todėl, kad Britanija paliko labai geras tradicijas toje valstybėje. Sanitarniai, fitosanitarniai reikalai ir priemonės e, yra labai aukšto lygio, gana aukšto lygio. Aišku, tai nėra tik tai muitų reikalas, nors e, muitų administracija ir gali prisidėti. Akivaizdu, kad e, ką ir ką mes padarytume, bendradarbiaujant visais reikalais susijusiais su prekių importo ir eksporto, turės įtakos ne tik tai pajamoms, bet ir saugumui, kovai su terorizmu. Ir be abejo turime kalbėti apie produktų saugą. Produktų sauga dabar tampa svarbiausių klausimų viso pasaulio muitinėms ir bendradarbiavimas su Naujaja Zelandija gali tik atnešti naudos e, jai. Ir mes galėsim pasimokyti iš tos valstybės patirties. Ačiū. Bet e, mokesčių vengimo, mokesčių rojaus klausimai nepatenka į susitarimą. Ar patenka vis dėlto? Uh, tai jau kitas reikalas, pirmininkė. Čia mes nekalbame apie mokesčius, mes kalbame apie muitus. Mokesčių vengimas yra kitas klausimas. Kiti kolegos turi apie tai kalbėti, aš nesu kompetitingas. E, išreikšti nuomonę šiuo klausimu. Wäre aber auch interessant, auch in diesem Fall. Bet būtų įdomu ir šiuo atveju, ponas Gasparė, ar turite pastabų? Ja, gut, ähm, ich danke ganz herzlich den Kollegen für ihre. Dėkoju kolegoms už nuomonės, dėkoju komisijai. E, komitete atidžiau panagrinėsime e, šiuos dalykus. E, būtų naudinga, jei e, dar kas nors pateiktų savo įžvalgų, todėl nekantrai laukiu būsimų savaičių. Aš taip pat, sako pirmininkas. O kalbant apie šį pranešimą, pranešimo projektą e, aptarsime sausio mėnesį, o vasario 20 tikriausiai balsuosime. Ačiū už keitimąsi nuomonėmis. Perinome prie 11 darbo atvarkės punkto. Taip pat labai įdomus klausimas, tai ES nuosavų išteklių sistemos reforma. Kaip tik Šiandien, galvojant apie struktūrinių fondų ateitį, šis e, klausimas e, įgyja naujos svarbos ir mūsų komitetas rengia nuomonę e, biudžeto komitetui, o pranešėjas yra Vandekampas, kuris šiandien turi aktyviai dirbti transporto uh, komitete, todėl jo pozicija bus e, pristatyta jo kolegės. Pone Roval. Ačiū, ponė pirmininkė e, nuomonės projektas jums jau pateiktas ir aš tiesiog perskaitysiu tuos šešis e, klausimus, kurie e, svarbus pranešėjai, jie anglų kalba, tai aš irgi skaitysiu anglų kalbą. Pirmiausia, dar praėjusią savaitę Europos parlamento pirmininkas e, pakurstė diskusijas apie nuosavus išteklius. Jis e, Vokietijos viename laikraštyje kalbėjo apie tai, kad plečiant ES biudžetą, E, Supratome, kad laukia dideli finansiniai iššūkiai ateityje, e, gali būti, kad iškils sunkumų, man atrodo, kad apie tai jau kalbėjote, bet to vyksta diskusija apie nuosavus išteklius ir dėl to biudžeto komitetas parengė savo iniciatyvą pranešimą apie ES nuosavų išteklių sistemų reformą. Tarptautinės prekybos komitetas teiks nuomonę apie šį pranešimą. Nuomonės projekte autori išskyrė klausimų, kurie rūpi visiems, kai kurie iš jų yra aktualūs tik tai tarptautinės priekybos komitetui bendrai. Nuosavi e, ištekliai bendrai turi, e, supaprastinti, turi būti supaprastinti ir nesukelti e, papildomo poreikio daugiau paimti iš valstybių narių ir nepadidinti naštos valstybėms narėms. ES finansinių įnašų sistema pagrįsta BVP e, ir bendrom nacionalinė pajamom turėtų būti peržiūrėta, bet to turime galvoti apie muitų e, sistemos kitokį panaudojimą, paslaugų apmokestinimą. E, tos naujos galimybės turi būti vertintos, kad mes įgyvendintume uh, savo įsipareigojimus pagal COP21. E, Pranešėjas sako, kad nuosavį ištekliai didelė dalim prisideda prie ES biudžeto, ES muitų sistema turi būti optimaliai pagerinta, kad e, būtų, kad nesumažėtų tradicinių nuosavų išteklių sumus. Pranešėja E, yra pasirengusi glaudžiai bendradarbiauti su kolegomis šiame komitete, kad būtų sukurtas platus konsensusas ir galutinė nuomonė po dviejų savaičių. Thanks a lot, herzlichen Dank. O... Labai ačiū. Suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams SRD frakcijos vardu Johame Šusteris. Ačiū, noriu padėkoti pranešėjui už jo pasiūlymą. Jau dabar matau, kad mums turėtų pavykti susitarti daugelies ryčių. Nuo savų išteklių sistema turi būti reformuojama visų pirmiausia todėl, kad ES poreikiai auga. Ir e, tai turi atsispindėti ir nuo savuose ištekliuose. Juo labiau, kad um, užsienio prekyba labai glaudžiai susijusi su finansinė parama, pavyzdžiui, kad ir Afrikai. Antra, nepamirškime, kad e, Brexit e, sumažins nuo savų išteklių kiekį, uh, atsiras naujų politinių iššūkių, to jau dabar galime tikėtis, o norėdami ir toliau plėtoti veiksmingą prekybos politiką, turėsime kažkaip susitvarkyti su tuo, kad sumažės e, išlaidos iš muitų. Todėl būtina nuo savų išteklių reforma ir ypač man įdomus e, aukšto lygio ekspertų pasiūlymai. Jie siūlo ieškoti nuo savų išteklių ten, e, kur kuriama e, pridėtinė vertė per ES politiką ir prekybos politiką. E, taip pat tikimasi, kad bus patobulinta ir vidaus rinkos politika, kai pavyzdžiui bus geriau koordinuojamas mokesčių surinkimas. Dar vienas e, dalykas, kuris e, gal kiek pranoksta e, pranešėjo ketinimus, tai lengvatų naikinimas. ES muitų sistema yra reformuojama ir būtina įgyvendinti tai, kas jau susitarta, ypač kovojant su mokestiniu sukčiavimu. Taigi, yra tikrai daug bendrų e, taškų. Aš manau, kad e, mūsų teikiama nuomonė bus puikus pagrindas reformuojant nuosavus išteklius. Ačiū ponas Buchneris žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū. Mes e, taip pat iš esmės pritarėme e, šio projekto pasiūlymams. E, maža smulkmena ketvirtame punkte kalbama apie tai, kad bus siekiama sukurti tvarumu ir išmetamaisiais teršalais pagrystus muitus kaip nuo savų išteklių šaltinį jau prieš daugelį metų mes buvome teikę tokį pasiūlymą, kaip pavyzdžiui CO2 taršos sertifikatai, juos galime e, papildyti numatant muitus, pavyzdžiui, importuojamai energijai. Aš jums priminsiu, kad 400 milijardų eurų per metus ES išleidžiama uh, energijos pirkimui. Turi, bandykite tik įsivaizduoti, kiek uh, tas energijos suvartojimas sunaikina mūsų gamtos, tai tie, tos apimtys bus labai didelės. Aš manau, kad turėtume būti dar ambicingesni ir uh, E, siekti daugiau naudos mūsų gamtai, apsaugant e, ją. Ačiū. Dabar žodis komisijai. Luka de Kalery iš generalinio e, trade direktorato. Mes e, jau seniai diskutuojame apie įvairius mokesčius, muitus, e, importo muitus. E, gal komisijos atstovas galėtų pasidalinti savo nuomonę, kiek manevro laisvės mes turime, ypač prekybose su pasauliu, atsiprašau, darybose su pasaulinę prekybos organizaciją. E, gal pasakytumėt, ką jūs apie tai manote, nes tai labai svarbu, čia kalbėjau apie ketvirtą pasiūlymą. Tada e, šeštas punktas prekybos apsaugos priemonės nelaikomos e, stabiliu nuo savų išteklių šaltiniu. Tačiau būtų įdomu sužinoti, e, kokia e, šios nuo savų išteklių e, rušies dalis visame nuo savų išteklių pyrage, jei taip galima pasakyti. Komisijos atstovai žodis. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad komisijos apmąstymų dokumente dėl daugiametės finansinės programos yra minima, kad mes ruošiame šiai programai dėl įplaukų ir išlaidų ir esame dėkingi už visas konsultyves pastabas. Jūs uždavėte du konkrečius klausimus ir abu yra gan sudėtingi. Taigi pasistengsime bendrai pristatyti tuos pamastymų rezultatus kaip jūs sakėte, yra analizuojamos įvairios galimybės ir aišku, tai yra labai sudėtingas klausimas, būtent kalbant apie tai, kaip būtų galima pakoreguoti ir anglės mokestį ir čia galime kalbėti ir tai, kad reikia pakoreguoti atsižvelgiant į apivartinių taršų apivartinių taršos leidimų sistemą ir taip pat tokią hipotetinę ga, galimą anglės dvideginio apmokestinimą. Taigi mes vertiname dabartinę apivartinių taršos leidimų sistemą ir ji nėra sukurta kaip mokestis, tai yra sistema, kur gamintojai turi pirkti leidimus, jeigu jie dirba pramonės sektorėje, nemokamus leidimus gauna, jeigu gamybos sektorėje dirba, tačiau tai nėra kaip mokestis, jie tai daro pagal savo gamybos reglamentus ir yra tam tikrų iššūkių, kaip tą mokestį suvienodinti importuojamiems produktams. Pavyzdžiui, dėl PVM mes apmokestiname na, vidaus gamybą PVM mokesčių ir taip pat importą apmokestiname, o kaip yra su importuojamos prekėmis ir jų apmokestinimu pagal apivartinę taršų, taršos leidimų sistemą, tai čia yra nelabai aišku, koks čia galėtų būti ekvivalentas. Kalbant teoriškai apie PPO, nuostatas, tai kaip ir įmanoma daryti skirtumą tarp to, kaip buvo gaminami produktai, kur jie buvo pagaminti ar ES ar už ES ribų. Yra įvairių pavyzdžių mūsų įstatymuose. Pavyzdžiui, dėl atsinaujinančios energijos direktyvos mes čia atsižvelgiame į tvarumo, kuro tvarumo kriterijus. Taip pat tokia sistema, kur anglies CO2 turinys ir antspaudas yra įvertinamas kiekvieno produkto gamyboje, kai įvairūs gamintojai gamina pasitelkiant įvairias energijos šaltinius. Čia irgi yra nemengas iššūkis, kalbant apie CO2 pėtsako įvertinimą. Ir čia tokius tuos esminius skirtumus reikia dabar panalizuoti pagal PP taisyklės dėl priekybos gynybos priemonių. Aš neturiu statistinių duomenų, aš tik tai galiu priminti nuo savo išteklių sprendimą, kur yra sakoma, kad visos pajamos uh, surenkamos iš priekybos sprendimų yra nuosavas išteklis. Nėra kalbama tik tai apie priekybos gynybos priemonės, bet ir mūtų mokesčius, visus kitus mokesčius, kurie yra surenkami e, priekybos politikoje. Tai yra įvairios rinkliavos ir panašiai. Tai man susidaro įspūdis, kad priekybos gynybos priemonė sudaro tik nedidelį procentą viso ES importo, gal 1 ar 2 procentus. Ir paprastai įplaukos iš tokių priemonių na, 1-2 procentai. Tai nedidelė dalis visų bendrų e, muitų rinkliavų pajamų. O tai, kiek surenkama iš muitų rinkliavų, tai tos, tas surinkimas yra stabilus 15 ar 20 procentų kasmet. Kalbant apie visus ES nuosavus išteklius, tai vis tiek nedaug lyginant su PVM ir bendrų nacionalinių pajamų įplaukomis, kurios yra pačios didžiausios. Ačiū. Ačiū. Vyks trilogas dėl prekybos gynybos priemonių <clears throat> modernizavimo. Tai gal galėsime padidinti tas priemonės, kad daugiau surinktumėme pinigų. Su muitų mokesčiai situacija šiek tiek yra geresnė, daugiau jie prisideda prie nuosavų išteklių. Joachimas. Jei tikrai geros gynybos priemonės, tai jomis nieko nesurinksime, nes jos tiesiog veikia. Toliau terminai. Tikimės, kad gegužės mėnesį bus pateiktas naujas pasiūlymas dėl daugiametės finansinės programos ir gal bus daugiau, išteklių, daugiau idėjų pateikta apie galimus nuosavus išteklius. Taip, aš suprantu, kad tikimės visko pavasarį, bet komisijos veiklos programa, programa buvo nesniai paskelbta ir kaip ir nurodoma, tiksliau būtent nurodomas gegužės mėnesis. Pane Gudelybė, pranešėjo vardu turiu pasakyti, kad pirmiausiai, aišku, reikėtų įspręsti techninio pobūdžio klausimus, galvojant apie tai, kokį pasiūlymą komisija pateiks. Tačiau dar svarbesnis yra psichologinis klausimas. Ar mes pasitikime Europos Sąjungą, ar galime pasitikėti Europos komisiją, e, laukdami prasmingos nuo savų išteklių sistemos? Ar e, ši reforma netvers Pandoros skrynios? Aš siūlyčiau komisijai jau dabar apsvarstyti savo viešųjų ryšių uh, Um, strategiją, kad žmonėms galėtume tinkamai išaiškinti, kodėl tai daroma. Ačiū, manau, kad e, taip, valstybėse narėse tikriausiai bus priimtas tas lemtingas sprendimas, ar reforma įvyks ar neįvyks, nes e, nuosavi ištekliai vartojami tiek sienos apsaugos e, reikaluose, tiek uh, švelninant stichinių nelaimių padarinius ir taip toliau. Tačiau tai reikia tinkamai iškomunikuoti piliečiams. Pakeitimų pateikimo terminas lapkričio 27 diena, 18 valanda. O Dėl pranešimo balsuosime sausio mėnesį, gal tai bus 22 ar 23 sausio. Ačiū, mums pavyko labai greitai žengti į priekį ir tiesą pasakius, nežinau, ar galiu kokį darbo tvarkės klausimą mm, paskelbti dabar, gal stebėsenos grupų veiklą galėtume aptarti tačiau nežinau, ar pranešėjai yra Tai reikštų, kad dabar yra 20 minučių pertrauka.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

So, dear colleagues, please take your seat. Kolegos, prašau susėsti. Okay, so before. Kągi, Pirmiausia, pranešimai. Soja Moiza pasitraukė iš atsidemokratų frakcijos. Jis, atsiprašau, ir dabar yra neprisijungęs narys. Todėl socialdemokratai šiandien turi tik devynis narius vietoj dešimties. Pradėsime balsavimus, bet prieš tai, aišku, išbandysime balsavimo aparatūrą. Visi įdėkite korteles. Ir dabar bandomasis balsavimas. Baigiame bandomąjį balsavimą. Patvirtinta. Toliau pradėsime nuo balsavimo. Ir konkrečiai tai yra 12 tai darbo tvarkės klausimas. Skaitmeninė priekybos strategija. Maryčia Šakė yra pranešėja. Prieš pradedant balsavimus norėčiau paskelbti, kad ponia Andrikinė bendrai pasirašė 22 ponios Reding pakeitimus. Jie pažymėti sąraše, bet ne pačiame dokumente. Taigi nemažai pakeitimų yra bendrai pasirašyta ir ponios Antikinės. Tiek norėjau paskelbti ir dabar pradėsime nuo 66 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, Atmesta. 67. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 68. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 70. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 74 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 79 dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 80 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 83 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Dvyliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Devyniasdešimt septinto pakeitimo papildymas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Taip pat galimas papildymas 96 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. Teksto papildymą 96 pakeitimų prašau. And vote is closed. Baigiam balsuoti. Atmesta. 102 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtasis, atsiprašau, 110 atkrinta automatiškai. 106 teksto papildymas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta Patvirtinta. Keturioliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkioliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 126, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 130. Kas už? Prieš? Susilaikę. Tikriname. 130 pakeitimas. Prašau balsuotų. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau daug pakeitimų atkrenta. 135. Ar 136. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 137. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 140. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta atmesta. 128 kas už. Šimtas dvidešimt aštuntasis kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Šimtas dvidešimt devintasis kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 142 dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Taigi grįžtame prie 141 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. 142 dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? susilaikę, tikriname pirmąją 141 pakeitimo dalį. Pradama balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 143, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 148, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 149, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 152, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. 104, 152, e, prašau. Baigiam balsuot. Atmesta. 153, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 154, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta atmesta. 155. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 156. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienas, penki, aštuoni. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Toliau žodinis pakeitimas iš EPP frakcijos. According to the Parliament's adopted recommendations, kas už šį pakeitimą, kas prieš, susilaikę, patikrinkime. Čia yra žodinis pakeitimas. Šimtas penkiasdešimt aštuntam pakeitimui. Prašau balsuot. Baigiam balsuot. Patvirtinta. Aiškiau kelkite rankas. 159. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. 161. Kas už? prieš. Susilaikė. Dar kartą. Man atrodo, kad 159 buvo patvirtintas, net mestas. Gerai, 159 dar kartą, kas už? Geriau elektroniškai balsuokime. 159, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Prašau kelti rankas, nes priešingą atveju labai sudėtinga pamatyti. Jeigu tik tie, kurie balsuoja prieš pakelį rankas, tai tada taip ir atrodo, kad atmetamas yra pakeitimas. 160 kas už, prieš, susilaikę, atmestam. 162. Kas už, kas prieš. Šešimtas šešiasdešimt antrasis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas šešiasdešimt trečiasis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 165, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 166, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 176, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas septyniasdešimt devintas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 180, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 181, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 182, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 184, kas už, kas prieš, susilaikę. Tikriname. 184, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 185. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 186. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas ir šeštas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas, kas už, Tuomet balsuom dėl 11 pakeitimo. 11 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 12 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 13 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 14 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Devynioliktas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt antras, kas už, kas prieš susilaikė. Patikrinkime. Prašau balsuot. 22 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Septintas, septintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 27. kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 26. kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 28 Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 30. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. E, atmesta. 31. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 34. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 35. Kas už? Kas prieš? Susilaikę patvirtinta. 26 <laughs> kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 27 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 29 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 40 kas už, kas prieš, susilaikė, Patvirtinta. 41. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 42. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 43. Kas už? Kas prieš? susilaikę, patvirtinta. 44, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 44, atsiprašau, 5, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. 45 pakeitimas, prašau. Baigiame balsuot. Atmesta. 47, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Tikriname 46. 47 pakeitimas. 47 tikriname. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 51, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 53, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 54, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta Patvirtinta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. Žodinis pakeitimas, kurį siūlo socialdemokratai, kas už, kas prieš. Susilaikė. Žodinis pakeitimas aštuntam kompromisui, kas už, kas prieš. Susilaikė,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 Atsiprašau, sako pirmininkas, patvirtinta. Toliau komitetų nuomonės. Ir pirmiausia, ITRE komiteto nuomonė, bet e, būkime atidus. Yra vienas ITRE pakeitimas, kurį jau yra, kuris yra jau patvirtintas, patvirtinus kitą pakeitimą. ITRE ketvirtas, kas už, kas prieš Dar kartą, kolegos. Itrė ketvirtas, kas už. Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Itrė penki, kas už. Prieš susilaikę? Atmesta. Itrė aštuoni, kas už. Kas prieš? Susilaikę? Man atrodo, kad patvirtinta, bet patikrinkime. Prašau balsuoti. Itrė aštuoni. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Į 312. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Itre 14. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Itre 16. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. Itre 19, čia teksto papildymas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Kiti atkrenta automatiškai dabar imko nuomonės pakeitimai. Imko vienas, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. Imko 1. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Imko 5. Pirmoji dalis. Kas už? prieš susilaikę patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Imko šeši, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Imko dešimt, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Imko 17. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Toliau lybė. Komiteto pakeitimai. Lybė 21. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Lybė 2. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Lybė 3. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Lybė 6. Kas už? kas prieš susilaikę patvirtinta, lybė 8, kas už, lybė 8, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, lybė 13, kas už, kas prieš susilaikę tikriname, lybė 13. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Lybė 15. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Atmesta. Dabar balsuome dėl viso pranešimo. Elektroniškai. Prašau balsuoti. APP vienu balsuoja per daug. Balsavimas baigiamas. Didelė balsų dauguma patvirtinta. Sveikiname Maryčią Skakę, mūsų pranešėją. So, now we are moving to... Taigi dabar pereiname prie kito didelio dosijai. dvigubos e, pakartotinio panaudojimo sistemos peržiūrėjimas. Pirmas pakeitimas 105. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas kompromisnis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pakeitimas žodžių, kurį teikia Maryčia Skakė. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname. 13 pakeitimas, balsuojame. Baigiame balsuoti. Aiškiai atmestas. Šimtas dvidešimt trečias, šimtas dvidešimt ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 125 ir 126, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Bet patikrinkim. Patikrinkim 125 ir 126. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštuntas kompromisas A. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Taigi, dariau 152 pakeitimas žodžiu, kuris e, pakeičia 152. E, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 153, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 155 ir 156 yra vienodi, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Devintas kompromisnis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 161, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 162 kas už, kas prieš, susilaikė, patikrinkime. 162 balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 22. Už. Prieš susilaikę atmesta. 23 už, prieš susilaikę atmesta. 165 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 24 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Dešimtas kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 174 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Toliau trys identiški pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 180 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 11 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 12 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 192, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 193, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 194, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 28. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 13. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 14. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pakeitimas žodžiu, kurį teikia Kristoferis Fjellneris, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 208, kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname. 208. E, priimta. 209. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 200. 110, kas už, kas prieš susilaikė. Tikrinkime. Tikriname 210. Open. 210. Uh, 210. Uh, 210. And the vote is closed. And it's rejected. Baigime. Atmesta. 212, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 214, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 216, kas už, su pakeitimu žodžiu, kas prieš, susilaikė. Tikrinkime. Tikrinkime. 216 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 217 už prieš susilaikę priimta. 218 už prieš susilaikę. Tikrinkime. 218 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 219. Kas už, kas prieš, susilaikę. Atmesta. Dvi dalys 221. Pirma dalis. Kas už, kas prieš. Atmesta. Antra dalis. Kas už, kas prieš susilaikė. Tikrinkime. Truputį neaišku. Antra dalis. E, balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 222. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 223. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 225. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 226. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 231. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 35. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 233. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 15. Kompromisinis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 16. Kompromisinis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 243 ir AFET 24. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 247 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 248 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 249 kas už, kas prieš susilaikė. Tikrinkime. 249 balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 253. Kas už, kas prieš, susilaikę. Tikrinkime. 253. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigiamas. Priimta. 254 ir 255 tokiu būdu bus jau patvirtinti. 256. Kas už kas prieš? Susilaikė. Priimta. 257. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 258. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 259. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 260 kas už, kas prieš, susilaikė, man atrodo priimta, bet gal patikrinkime. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau, 262. Kas už? Kas prieš? susilaikė. Man atrodo atmesta, bet reikia patikrinti. Balsuojame elektroniškai dėl 262. Balsavimas baigtas. Atmesta. 263. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. 39. U, tikriname. Tikriname 263. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. Gera akis. 39. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Tikrinkime. Tikrinkime 39, balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 266, kas už, kas prieš, susilaikė. Tikrinkime. 266, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti priimta. 17 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 274, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 18 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 19 kompromisinis už, prieš, susilaikė priimta. 291 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 292 už, prieš, susilaikė atmesta. 20 kompromisinis už, prieš, susilaikė priimta. Afet 32 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 310. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 314. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 315. Už, prieš, susilaikė, priimta. Afet 33. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 318 ir 317, atsiprašau, pirmininkas. 317. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 318 ir 34 safet už prieš susilaikė priimta. 319, 35, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 320, kas už, kas prieš, susilaikė. Kaip su socialdemokratais? Už? Tikrinkime. 320. Baigiame balsuoti. Priimta. 321. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 21. Kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimtas. Šau, čia buvo 20a. Dabar 323. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 324 už, prieš susilaikė priimta. 21 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Galimas 21 kompromiso papildymas, 326 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 328 ir 329 kartu. Kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 331. 330. 330. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dabar 331. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 36. Afet. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 22. Kompromisnis. Kas už? Kas prieš? susilaikę, priimta. 335. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 340 ir 341 kartu. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 343 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 23 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 37. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 348. Už, prieš, susilaikė, man atrodo, reikia patikrinti. Tikriname 348, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Atmesta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pirmas kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 2A kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Dar kartą reikia balsuoti. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Trečias kompromisinis, kas už. Atkrenta. Atkrenta trečias. Pranešėjo trečias atkrenta. Tre, trečias, aš mašau, afet trečias atkrenta, pranešėjo trečias lieka. Kas už, kas prieš. Susilaikė, priimta. 71. Kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 72. Kas už, kas prieš. Susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisinis kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. Trečias kompromisinis kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Septyniasdešimt šeštas. Dėl 11 konstruojamosios dalies 77 ir 88, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 79, 77, 77, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Tik dabar, nes balsuojam dėl trečio A kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė priimta priimta. Persuosime dabar už keletą iš karto, įtraukiant, pasirodo jų priimta, tai apie ką aš galvojau. Šeštas, kompromis, šeštas pakeitimas pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktas kompromisinis afet už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisinis už 84 Marytės šakės pamiršau. Už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisnis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trys identiški pakeitimai. 89, 90 ir 8. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintas afet, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas afet, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Du identiški pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname. 92.9. kas balsuojame, baigiame balsuoti. Priimta. 93. Už prieš susilaikė atmesta. Penktas kompromisinis už prieš susilaikė priimta. 97. Už prieš susilaikė priimtas. Šeštas kompromisinis už prieš susilaikė priimta. Šimtasis už prieš susilaikė, atmesta. Septintas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trisdešimtas už, prieš. Dvyliktas pakeitimas, trisdešimtai preambulės daliai. Atsiprašo pirmininkas, dvyliktas pakeitimas. Be abejo. Taigi, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ir 103 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, tikriname. Tikriname dėl 103 balsuodami. Baigiame balsuoti. Priimta. Taigi, tokia buvo pirmoji dalis. O dabar pereisim prie antrosios dalies. Trišimtai keturiasdešimt devintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinsime. Elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. Vieno socialistu per daug. Primta. Kaip ir sakiau. Trys šimtai penkiasdešimtas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 351 kas už prieš susilaikė, atmesta. 352, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Ir balsavimas baigiamas. Atmesta. 3, 5, 3. Kas už? Prieš. Susilaikę. Manau, kad atmesta, tačiau pasitikrinkime. Elektroninis balsavimas dėl 353 pradedamas. Baigiamas. Atmesta. 354 kas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 355 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 356 kas už, prieš. Aš žinau, kad nepriimėme 356. Kas už?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 turime balsuoti už 367 pakeitimą. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 371. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Pranešėjo žodinės pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. 374. Kas už. Prieš. Susilaikę. Patikrinkime. Balsavimas pradedamas dėl 374 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Priimta. 375 kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 376 kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 377 kas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 380, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 381, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Elektroninis balsavimas dėl 381 pakeitimo pradedamas. Baigiamas. Priimta. 383. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 384. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 386. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 387. Kas už? prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Dėl 387 balsavimas pradedamas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 388 kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 389 kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 390 kas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 392 kas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 393 kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 394 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 395 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 396 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 396 kas už. 398 kas už. Prieš susilaikė, atmesta. 400 už, prieš, susilaikė, atmesta. 402, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 5-5, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 404, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 406, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 407, už, prieš, susilaikę, priimta. 408, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. Čia du identiški. 409. Už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 56 e, už atkrenta. 410 Kristoferio Fjellnerio kas už. Prieš. Susilaikę. Socialdemokratai labai pasyviai balsuoja. 410. Elektroninis balsavimas dėl 410 pradedamas. Įtariu, kad jie už. Ir balsavimas baigiamas. Ir išties priimtas. 57. kas už. Atkrenta, sako pirmininkas. 411. Taip? Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Tas atkrenta, o tada pereiname prie 414. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Periname prie 418, kas už, prieš, susilaikę, atmesta 419, kas už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime. Elektroninis balsavimas dėl 419 pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Keturi, du, du. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Keturi, du, keturi. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. O dabar turime balsuoti dėl viso pranešimo projekto su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Labai nedaugam prieštaraujant patvirtintas. Sveikiname Klausą Buchnerį ir visą dėrybų komandą. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui. Norėčiau įgaliojimo su dėl tiesioginių darybų su taryba. Norėčiau paprašyti, kad jūs balsuotumėte dėl tokio įgaliojimo. Taigi, e, norime iškart pradėti trišalės darybas su taryba, kas už tai. Ne, vis dėlto tai reikia padaryti elektroniniu būdu e, balsuojant, todėl e, balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta. Taigi, balsuosime plenarinėje sesijoje ir tada būtų galima tikėtis, kad jau po diskusijų ir balsavimo dėl pakeitimų galėsime e, kalbėti apie įgaliojimus e, pradėti trišalės darybas. Pereikime prie 14 darbo atvarkės punkto. E, Pone Saif rengė nuomonę dėl metinės konkurencijos politikos ataskaitos. Septintasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaikę, priimta. Pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaikę, priimta. Antras kompromisas, kas už prieš susilaikę, priimta. Trečias kompromisas, kas už. Prieš susilaikę priimta. Penkioliktas, kas už. Prieš susilaikę atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už. Prieš susilaikę priimta. Penktas kompromisas, kas už. Prieš susilaikę priimta. Dvidešimtas, kas už. Prieš susilaikę priimta. Šeštas kompromisas, kas už? Ne? Atsiprašau, 21 kas už? Prieš. Susilaikę atmesta. 22 kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Šeštas kompromisas, kas už? Prieš susilaikė, priimta. Ir 26 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime, balsuosime dėl 26 pakeitimo, balsavimas pradedamas. Baigiamas, priimta. Balsuosime dėl viso pranešimo su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta didelę daugumą. Sveikiname ponę Saifi. Ir pagaliau paskutinis paskutinis šiandienos balsavimas dėl klausimų, į kurį atsakoma žodžiu komisijai, e, dėl e, Krymo ir Sevastopolio. E, elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. Dėkoju už jūsų pastangas balsuojant. Jei norite išeiti iš salės, norėčiau paprašyti tai padaryti tyliai. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann. Mielos kolegės, mėly kolegos, eisime toliau. 16 darbo tvarkės punktas stebėtinos grupių veikla. Labai svarbi mūsų e, komiteto darbo dalis. Spalio 12 dieną e, stebėsenos grupė vyko į JAV kartu su Ignacija Garsėjo Pecero, buvusiu tai tip e, darybininku ir e, atsakingi generalinio direktorato atstovai taip pat e, dalyvavo diskusijose, todėl kad būta tokių konfliktų tiek dėl alyvogių aliejaus, mėsos, ir su žemės sektoriumi, žemės ūkio, atsiprašau, sektoriumi susijusiais dalykais derinome pozicijas e, PPO dėrybų klausimo. Ir nors e, daug kalbėta, tačiau dabar vis dar neaišku, link kur juda JAV. Taip pat neaišku, kokių rezultatų pasieks stebėsenos grupė, ypač saugumo klausimais ir remdamasi 232 e, straipsnio priemonių panaudojimu, e, kurių ėmėsi Trumpas plieno pramoniai. Mes e, tikimės, kad rezultatus sužinosime netrukus ir aišku, ypač rengiantis ministrų konferencijai e, Buenos Airėse, e, PPO formate, e, reikia stengtis, kad susitikimas būtų sėkmingas, kad tai jis jokių būdų nesužlugtų. E, taip pat nereikėtų blokuoti teisėjų e, skyrimo ir atšaukimo procedūrų. Taigi, stebėsenos grupės veikla JAF labai svarbi, tada sep, spalio 17 dieną su darybininku Mauro Petečionė Stebėsenos grupė vyko į Japoniją. Mes jau žinome, kad panašu, jog susitarimą ketinama pasirašyti ir vakar atsakinga komisijos narė kaip tik ir atkreipė dėmesį į svarbiausius šio susitarimo um, dalykus. Spalio 18 dieną stebėsenos grupė vyko į Pietų Aziją. Mm, konkrečiai buvo nagrinėjama Pakistano situacija ir GSP plus e, sistema. Karim, e, išsameu pristatys šiuos klausimus. Uh, Ačiū, pirmininkė kolegos. Taip, susitik... stebėsinos grupės susitikimas įvyko kartu su Pakistano atstovais lapkričio 23 dieną čia parlamente Bruselėje. Susitikome su Pakistano priekybos ir tekstilės ministru pono Maly, kartu su, Malik kartu su generaliniu prokuroru, prokuroru Osaf Ali ir juos lydėjo taip pat ir priekybos ministerijos atstovai, taip pat Pakistano ambasados atstovai, delegacijos vadovas ir kiti nariai, nacionalinės asamblėjos nariai taip pat. Apsilankimas Briuselėje vyko kaip sykis prieš diskusijas, kurios dabar vyksta ir GSP plus įgyvenimo ataskaita kaip sykis yra rengiama komisijoje ir bus pristatyta mums čia komitete, parlamente 18 metų pradžioje, pirmąjį ketvirtį ir tuomet, aišku, mes turėsime galimybę pasikalbėti ir peržiūrėti poziciją tuo metu. Kalbant apie Pakistaną, dabar turint omeny importo vertę pagal GSP plus sistemą, mes turime omeny 70 procentų viso importo į ES, kuriam taikomas GSP plus režimas. Mes savo ruoštų sveikiname pažangą, kurią pasiekė Palistanas savo uh, teisėkuros ir politikos srityje, kalbant ir apie teisės, tačiau ir institucinių lygmenių, tačiau nemažai iššūkių vis dar nėra išspręsta dėl mirties bausmės, dėl vaikų teisų kankinimų ir netinkamo elgesio teisės saugos institucijose ir atliekant tyrimus, taip pat korupcija, taip pat um, bentvagystės įstatymas. Ir taip pat GSP plus sistema nėra susijusi vien tik tai su priekyba, bet ir su atitinkamais įsipareigojimais, kuriais užtikrinamas Pakistano žmonių klėstėjimas. Pakistano delegacija dar kartą pabrėžė, kad mes turime žvelgti plačiau jų vertinimu ir žiūrėti, kas bus po 23 metų ir GSP plus neturėtų apriboti mūsų ambicijų ir siekių. Ministras akcentavo, kad priekyba socialinės žmogaus teisės yra susiję tarpusavyje ir jeigu tai vienoje srityje pasiekima pažangos, pasiekiama ir kitose. Didžiausi iššūkiai, su kuriais turi Pakistanas, yra federalinė priežiūra, kurią turi vykdyti atitinkami priežiūros mechanizmai, kurie dabar kaip ir veikia tik provincijų lygmenių ir dabar Pakistanas įgyvendina provincijų lygmenių priežiūros priemonės pagal GSP2 sistemą, bet dabar reikia sustiprinti ir federalinę provincinių sistemų priežiūrą, bet čia irgi pasiekti neblogos pažangos. Taip pat mes pažymime, kad e, reikia priimti ne tik naujus įstatymus, bet taip pat geriau žiūrėti, kaip yra įgyvendinami tartutiniai įsipareigojimai ir nacionaliniai įstatymai. Taip pat reikia diversifikuoti eksportą, nes per daug yra pasikliaunama tekstilė, tekstilės eksportų ir taip pat gatavų drabužių sektoriumi. Reikia labiau diversifikuoti eksportą, taip pat reikia pagerinti kontaktus verslas verslui, bendradarbiavimo tarp Pakistano verslo ir ES verslo įmonių. Taip pat mes savo ruoštų ir dėkoju visiems kolegoms, kurie dalyvavo susitikime. Mes jo metu akcentavome, kad sustiprintas bendradarbiavimas pagal GSP plus ir atitinkamais susitikimais su atitinkamais pareigūnais ir institucijomis, turint omenyje ir apsilankimus Pakistane, kurie būtų sveikintini. Ir bendrai paėmus tai buvo puikia galimybė abiems pusėms pasikeisti nuomonėmis, rengintis kitų metų pradžiai, kuomet atitinkama ataskaita bus pristatyta mums. Pirminkė, dar labai, kadangi kalbame apie Tų Aziją, trumpai pami norėčiau paminėti ir Šrilanką, jeigu leistumėte man, neužtruks ilgai. Priešasis, kodėl noriu iškelti šį klausimą, yra ta, kad man labai neramu dėl tos krypties, uh, kuria keliaujama, nes visai neseniai vėlgi Šri Lanka buvo įtraukta į GSP plus sistemą ir buvo tam tikrų patikinimų, kuriuos mums išsakė ministro pirmininko kanceliarija, būtent dėl to, kokia bus tolesnė kelionės kryptis. Susitikau su užsienio reikalų ministru ponu Maro Pana čia, Briuselėje. Deja, pasirodo, kad tai buvo faktiškai labai nenusisekęs susitikimas, nes buvo visiškai atsiribojama nuo pirminių įsipareigojimų, kurių, kuriuos išsakė ministras pirmininkas, užsienio reikalų ministras jų kratėsi ir galiausiai Mane tiesiogiai patikino vėlgi premjero kanceliarija, kad tie patikinimai vis dar yra aktualūs ir kad jie galioja, tokie kokie buvo išsakyti pradžioje, bet visai neseniai, tai yra vakar, aš gavau neraminančių žinių iš ES ambasadorių Šrilankoje, nes panašu, kad yra žengiama atgal, yra atsisakoma prisimtų įsipareigojimų. Taigi situacija dabar yra stebima šiuo metu, tačiau gali nutikti taip, kad kažkurio tai momentu aš pateiksiu prašymą labai skubiai grįžti prie šio klausimo mūsų komitete ir surenkti platesnės diskusijas. Tiesiog norėjau kolegoms apie tai pasakyti, įspėti apie tai, kuo galima anksčiau. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, ponia Karim, dėkoju ypatingai apie pateiktą informaciją apie Šri Lanką. Mūsų delegacija bus siunčiama kitais metais į Šri Lanką, taigi labai puiku žinoti, kas ten vyksta. Labai Jums ačiū. Merkosuro stebėsenos grupė e, spalio 19 dieną posėdžiavo ir vakar komitete kalbėjome apie tai. Lapkričio 7 dieną ASEAN valstybių e, stebėsenos grupė posėdžiavo Martinas plačiau apie tai. Ačiū, pirmininkė. Taip, stebėsinos grupė lapkričio 7 dieną posėdžiavo ir mes daugiausia kalbėjome apie Indoneziją, kur puikiai pasikeitėme nuomonėmis ir komisija dėja turėjo informuoti mus apie dėrybų eigą nuo 11 iki 15 rugsėjo vyko tos dėrybos ir panašu, kad Indonezija žengia atgal ir atsisako tam tikrų įsipareigojimų, taigi panašu, kad susidurime su sunkumais dėl, susi, bandydami sutarti dėl sanitarinių, fitosanitarinių priemonių, ypatingai Indonezijos atstovai nori dėrėtis dėl rinkos prieigos prie viešų paslaugų, taip pat paslaugos ir uh, investicijos, čia irgi sunkiai deramasi dėl investicijų sistemos. Indonezija nurodė, kad jie turi viduj pasikonsultuoti, taigi dar kol kas net nėra apie tai kalbama. Pozityvesnės žinios yra štai kokios. Dėl IPR jie labai atviri šiuo atveju ir geografinės nuorodas mielai linkę patvirtinti, tai yra pozityvus dalykas, taip pat reikia pažymėti, kad perinama prie dėrybų su Australija. Jie, jie ketina pradėti dėrybą su Australija. Dėl laisvos priekybos sutarties galbūt dėl to ir daugiau dėmesio skiria toms dėryboms, o ne mūsų dėryboms. Ir dar optimistiškai yra tai, kad Indonezija mano, kad iki 18 metų jie gali susitarti jų manimų, bet komisija mus informavo, kad čia yra perdėm optimistiškos prognozijas. Ačiū, Davidai. Toliau Brexito stebėsenos grupė. Mes norėjome kalbėtis apie PPO konsultacijas ir dėl tarifinių kvotų ir pakoregavimų dėja negalėsime to padaryti, nes komisija atmetė mūsų kvietimą. Ir daug apie tai yra diskutuojama, bet galiausiai tos diskusijos vis tiek bus surinktos komitete gan greitai. Toliau tiek būtų 16 klausimui, o 17 klausimas yra kariforma. Kariforma, trečiasis posėdis ir Deividas trumpai pristatys šią patirtį. Ačiū pirmininkė, aš pasistengsiu labai trumpai pristatyti šį susitikimą, tačiau prieš perinant prie paties susitikimo reikia priminti kolegoms, kad ši delegacija egzistuoja dėl mūsų komiteto. Kai mes Kariform EPA patvirtinome, mes reikalavome, kad turi būti užtikrinamas parlamentinis stebė, stebėjimas. Ir tuomet aš buvau pranešėjęs dėl Kariformo EPOS ir mūsų parlamentinė stebėsena iš abiejų pusių buvo nuvilinti, bent jau kol kas, tai yra tik trečiasis susitikimas parlamento komiteto, du vyko 13 metais, taigi mes ketveris metus iš vis neposėdžiavome. Tačiau geros žinios, kad susitikome, susitikome Trinidade ir Tobage ir buvo tokios tikrai atviros diskusijos, bet iš tikrųjų tai jos buvo gan emocionalios, tiesmukiškos. Kariform, Kariforum nemano, kad ES pakankamai nuveikė, kad pagelbėtų jiems kalbant apie finansinę paramą ypatingai, kad jie galėtų prisitaikyti prie EPOS. Na, o mes savo ruoštų turėjome jiems nurodyti, kad visos tos lėšos, kuri buvo numatytos joms, bet jos nėra įsisavinamos ir mes nelabai suprantame, kodėl egzistuoja ta spraga, kodėl jie sako, kad nori daugiau išteklių, bet realiai Karibų investicinis fondas, EPA priekybos fondas ir mūsų mokslinio tyrimų biudžetas, prie kurio turi jie prieigą, viskas nėra panaudojama šimtų procentų. Taigi sak, mes sakome, jeigu jūs norite daugiau pinigų, tai turite įrodyti, kad sunaudojate tai, ką mes jums ir taip skiriame. Dar vienas dalykas, kuris mane nustebino, kad nepaisant to, kad buvome sutikę prieš ketveris metus, daug klausimų kartojosi, buvo identiški. Lyginas tais, kuriuos aptarėme prieš ketveris metus. Vienas vidinis klausimas, kuris vis dar neramina Čia klausimas, kuris aktualus užsienio, e, užžiūrio teritor, Prancūzijos užžiūrio teritorijoms, susijęs su konkurencija, nes panašu, kad Prancūzijos užžiūrio teritorijos gauna privilegiją, lygnant su Karibų jūros salomis ir dauguma Karibų jūros valstybių arba per, dėl to, kad trūko politinės valios. Ir aš uždaviau klausimą, ar pakanka politinės valios ir administracinių pajėgumų. Jie sakė, kad taip, bet aišku, viskas priklauso nuo to, su kokia šalimi kalbėjai. Tai trūksta tos politinės valios ir tarifų mažinimo planas nebuvo įgyvendintas, tam tikrais atvejais net neturi administracinių pajėgumų, kad galėtų įvykdyti reikiamus pokyčius, bet akivaizdu, kad Karibų salos atsilieka įgyvendinant ir pritaikant tuos reikalavimus pagal EPA. Tačiau 15 metais buvo parengtas naujas veiksmų planas ir tai turėjo įkvėpti EPA įgyvendinimą. Mes tikimės, kad bus pasiekta pažangos dėl geografinių nuorodų žemės ūkija, dėl kultūros protokolo, dėl abipusio pripažinimo susitarimo ir paslaugų srityje. Na, aš nenoriu neigiamai vertinti, bet čia šiek tiek pagreičio jaučiame. Dar vienas svarbus dalykas - Karibų jūros saloms, kur sutarėme, tai yra geografinės nuorodos, nes mes galbūt įsivaizduojame, kad esame vieninteliai, kurie saugome geografinės nuorodas, bet Karibo, Karibų salos taip pat nori sukurti kurti nišinius produktus. Jie nori apsaugoti tuos nišinius produktus ir taip yra, pavyzdžiui, arba su arbata kitais produktais ir mes lankėmės kokoso tyrimų centre ir jie norėjo irgi vertinti nori irgi taip pačiai žymėti kilmę. Gamina iš jų brendžius ir kitokius e, alkoholinius gėrimus. Ir Ir jie bando būtent e, taip ženklinti tos produktus ir jie orientuojasi tokią nišinę rinką, taigi geografinės nuorodos svarbios ir jiems ne tik mums. Bet bendrai norėčiau pasakyti, kad um, ir ta stebėsina nebuvo labai gera ir pažanga dėl EPA nebuvo pakankama, bet pozityvus dalykas yra tas, kad yra politinės valios iš abiejų pusių, kad galiausiai viskas uh, išsispręstų. Yeah, so time, huh? oh, really result, but, um, Gerai, puikus rezultatas, Darbas vyksta, ar būtų klausimų pastabų? Panašu, kad ne. Ačiū. Dėkoju Davidui. Dabar vėl trumpa pertrauka. Tikiuosi, per dvi minutės komisijos narys Moskovici atvyks ir mes galėsime pasikalbėti apie ekonominį išorės santykių elementą. Dviejų minučių pertrauką. Okay, dear colleagues, let's start. Taigi, pradedame. 18 darbo tvarkės klausimas. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų komisijos narys Pieras Moskovičis jau atėjo. Ir dabar jūs turite galimybę iš jo lūpų išgirsti, kokia yra išorės ekonominių ryšių padėtis Iš jo tarnybų gavome pasiūlymą dėl priekybos kultūros prekiamis, tai yra susiję su muitų išorinė tar, e, dalimi pusė. Ir be to mūsų komitete bus kalbama apie makrofinansinę paramą e, keletai mūsų partnerystės valstybių. Ir manau, kad čia mes galėsime rasti labai daug bendrų sąlyčio taškų. Gerbiamas komisijos nariai, labai džiaugiuosi, kad jūs esate čia. Prašom žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas vicepirmininkė, parlamento nariai. Aš labai džiaugiuosi turėdamas galimybę šį rytą kalbėti šiame komitete. Pirmą kartą su jumis susitinkame. Dėkoju iš viso širdies už tai, kad suorganizavot jį. E, Mes žinome, kad tarptautinė priekyba yra labai svarbi išorinių atžvilgių. Uh, fiskalumas yra neatsiejamas nuo ekonomikos augimo Europoje ir už jos ribų. Ir aš esu atsakingas už ekonomikos reikalus Europos komisijoje. Muitinės yra pagrindinis kelias, kuriuo išeina mūsų prekes į išorės pasaulį, todėl tarptautinė priekyba yra nepaprastai svarbi ir neatsiejama nuo saugumo E, priekybos ir saugumo sąsaja yra nepaprastai glaudi. Ir aš e, taip pat esu atsakingas už fiskalinę darbo atvarkę, biudžeto darbo atvarkę, taigi mes turime kalbėti apie santykius su finansiniais partneriais. Ir e, be to žinome, kad taip pat esu atsakingas už e, mokesčių rojų vadinamųjų valstybių juodai sąrašą. E, E, kuris yra sudarytas ES. Aš e, mano e, padaliniai tarnybos galvoja apie atgrasančias sankcijas. Visų pirma, jūs turbūt girdėjote rūdienį, kokias prognozijas paskelbime tarptautiniai priekybai. Pasaulio ekonomikos raida šiais metais buvo spartesnė negu anksčiau, ypač paskutinį semestrą ir tą pastebime ir pažengusiose valstybėse, ir naujai iškylančiose ekonomiškai valstybėse. Kinijos augimas e, viršio visus lūkesčius, Rusija, Brazilija, E, augo greičiau negu buvo numatyta, vadinamosios BRIC valstybės e, dabar pasirodė geriau negu ankstesniais metais. Pasaulio augimas e, auga, dabar pasiekė 3,8 procento šiais metais ir tikimės, kad 18-19 metais bus pasiekti 4 procentai, o Europos augimas išlieka labai stiprus 2,3 žymiai stipresnis negu paskutinį dešimtmetį. Ir e, be to tai yra susijęs su darbo vietų kūrimu, kuris įsibėgėjo ES, tad e, Europos ekonomikos augimas turėtų padaryti įtakos viso pasaulio e, dinamiškam ekonomikos augimui. 2019, iki 2019 metų turėtų tęstis naujai ekonomiškai sustiprėjusių valstybių augimas, tikimės, kad po 4 procentus tai sieks kaip vienais metais ir 17, 18 ir E, tai ne, pralenkia prognozes darytas anksčiau. Taigi e, tokia dabar yra ekonominė aplinka. Jūsų komitetas visai neseniai e, pagristai išreiškė susidomėjimą tarptautinių bendradarbiavimų muitų srityje. 2016 metais daugiau negu 300 milijonų muitinių deklaracijų buvo peržiūrėta per sekundę daugiau negu dešimt e, išeina. Viena pati ES negali užtikrinti savo išorinių sienų, saug, sienų saugumo. Mūsų importas ir eksportas yra susijęta su pasaulinė gamybos grandinė, kuri yra nepaprastai sudėtinga. Taigi mes turime dirbti su tarptautiniais partneriais, turime išsiaiškinti sukčiavimo atvejus ir kuo tiksliau turime orientuoti savo, organizuoti savo kontrolę. Europos komisija tą ir daro, ji parinkė e, muitinių rizikos valdymo strategiją, kuo patikta buvo dar dar 14 metais ir mes su tokiu būdu stipriname uh, ryšius su prekybos partneriais, kartu mes kovojame iš abiejų pusių su prekybos pažeidimais, sukčiavimo atvejais, suprantame, kad tai trūdo pasaulio ekonomikos augimui. Tas bendradarbiavimas turėtų būti e, grindžiamas daugia šalių pagrindų ir jis turėtų būti įgyvendinamas e, visų partnerių E, visų partnerių muitinėse visame pasaulyje. Pasauliniu mastu muitinių vaidmuo įgauna dar daugiau reikšmės, e, strateginė reikšmė praktiškai gauna, nes muitinės dabar turi mus apsaugoti nuo tarptautinio terorizmo, nukirsti e, finansavimo šaltinius, kelius. Būtent muitinės turi. Mes kalbame apie uh, E, įvairias nusikalstamas grupuotės e, apie Daesh, apie islamišką valstybę, kuri iš tiesų nėra valstybė. E, jie bando Europos rinkose parduoti, pavyzdžiui, nelegaliai importuotas archeologinės vertybės. Tikisi tai parduoti ES teritorijoje. Todėl dabar ES komisija siūlo parengti reglamentą, kuris leistų muitinėms kontroliuoti uh, E, kultūrinių prekių importą ir eksportą. Nes dabar pastebėjome, kad tos prekės pasiekė Europos rinką negaliai. Apie ką mes čia konkrečiai kalbame? Importuotojai turės gauti licenciją kultūrinių prekių importą, ar tai būtų archeologiniai objektai, ar rankraščiai, ar kažkas panašaus, ar kitokios kultūrinės prekės. Importuotojai dabar turės pateikti sertifikatą, uh, E, rodanti, kad prekė yra eksportuojama legaliai. Tokiu būdu užtikrinsime atsekamumą ir galėsime e, atsekti, kas iš kur ateina. Ir muitininkai čia galės pritaikyti atitinkamas kontrolės priemonės, kurios e, neatsiejamos bus nuo visuomenės informavimo kampanijų ir taip pat patys muitininkai turės būti E, mokomi tą darbą atlikti, nes tai yra jų profesijos neatsiejama dalis. Tuo pat metu tai yra nauja jų e, kvalifikacijos dalis. Uh, E, dabar Europos komisija globaliau galvoja, kaip e, kovoti su terorizmo finansavimu. Taryboje apie tai labai plačiai diskutuojame. Pateiksiu du pavyzdžius. Neseniai pasiekėme taisyklės, atnaujiname taisyklės e, dėl grinųjų pinigų patekimo į Europos Sąjungą. Žinote, kad dabar mūtinės postuose yra vykdome tokią kontrolę. Mes apibrėžėme tiksliau, kas yra grinėjai pinigai. Mes Suprantame, kad nusikalstamos grupuotės šiuo finansavimo būdu dar naudojasi labai aktyviai. Ir kitas e, sprendimas, kurį mes jau toj baigsime suformuluoti, tai yra sukčiavimo, TVS, PVM sukčiavimo uh, uh, suvaldymas. Uh, tarptautiniu mastu uh, yra sukčiaujama PVM ir didžiuliai nuostoliai patirimi - 58 milijardai per metus ir e, pastebėjome, kad nacionalinės ir tarptautinės operacijos turi būti orientuotos, e, kad e, būtų 80 procentų bent jau sumažintas tas TV sukčiavimo masas, taigi laimėtume gal 40 milijardų. Mes žinome, kad tarptautiniai nusikaltėliai, tarptautinės grupuotės ciniškai naudojasi įvairių valstybių e, mokestinėmis nuolaidomis ar lengvatomis. Europos komisija per e, didį dvidešimtuką, per Europos bendradarbiavimo plėtros organizaciją, e, kitas organizacijas, per salio priekybės organizaciją stengiasi išsiaiškinti tokius sukčiavimo atvejus tiksliau. Ir kovos pirmoji dalis yra skaidrumas visų pirma. Todėl aš pats esu pasiryžęs uh, E, su, už sudaryti e, išsamų fiskalinių rojų sąrašą Europoje. Ir mūsų tikslas e, gruodžio mėnesį jau tą sąrašą paskelbti. Ir čia nenoriu pasakyti, kad mes bausime tuos tas valstybės, kad mes taikysime sankcijas, mes raginsime jas keistis, kad būtų išvengiama sunkumų. Taigi, kalbant apie uh, E, fiskalinę kontrolę, PVM sukčiavimo kontrolę. Mes e, turėsime e, užtikrinti geresnė sienų kontrolė visų pirma. Kaip buvo sakoma, kad yra daug privačių lėktuvų, kurie skrenda į ES ir nėra tikrinami. Uh, E, tokių dalykų neturėtų būti. Jūsų komitetas labai daug kalba apie makrofinansinę paramą, kaip ES turi padėti kaiminėms valstybėms. Tai yra nepaprastai svarbu jų augimui ir tas pastebėta ypač pasaraisiais metais. Makroekonominis ir politinis stabilumas yra neatsiejami. Jūs tą priemonę puikiai pažįstate, kurią yra sukūrusi Europos komisija. Mes norime atkurti e, naudos gavėjų makrofinansinį stabilumą. Tai yra ūkio ir visuomenės stabilumo garantas. E, E, tai yra e, pagalbos priemonė, kuri yra teikiama skubiai ir Europos komisija ją patvirtino, padedant e, jums makrofinansinės paramos Ukrainai planą. Aš pats nelainseniai lankiausi Ukrainoje, kitą savaitę vėl važiuosiu. Institucijų, institucijos pritaikė procedūras, kurios leido tą pagalbą suteikti skubiai. Jūsų Europos parlamento ir tarybos uh, E, pagalba buvo akivaizdi, nes jūs labai greitai sugebėjote susitarti ir mes sugebėjome pagalbą suteikti veiksmingai. Per pastarosius dviejus metus Ukrainos stabilumas dėl to šiek tiek padidėjo. E, mes pripažįstame, koks yra svarbus bendro politinio sutarimo, su konsensuso vaidmuo. Aš esu dėkingas Jums už Jūsų paramą. 0,5 milijardų iki 2 milijardų eurų e, per dviejus metus mes suteikėme ta, tos skubios pagalbos ir dabar jau yra rengiamas, e, rengiama programa iki 2020 metų. Ta programa yra labai svarbi e, pietinių valstybių e, makrofinansiniam stabilumui užtikrinti. Aš galvoju apie Jordaniją, apie Tunisą. E, po mėnesio jau turėtume maždaug turėti konkretesnius planus. Taip pat ES e, netrukus pasirašys reikalingus bendradarbiavimo dokumentus su Molda, Moldova. Moldova kad e, joje būtų vykdomos reikalingos reformos. Moldava e, susilauks makrofinansinės paramos, nes yra priimti reikalingi įstatymų rengėjų ES susitarimai, dokumentai. Be to kalbame apie makrofinansinę paramą Gruzijai, kiek žinau, jūs apie tai kalbėjote vakar, aš tikiuosi, kad Europos parlamentas ir taryba patvirtins Europos komisijos pasiūlymus. Aš e, nepamirštu kad visa ta pagalba yra steikiama, jeigu valstybė tenkina tam tikras sąlygas, jos turi gyvendinti reformas. Apie tai mes kalbame su atitinkamų šalių ministrais. E, visai neseniai buvo sakoma, kad tų priemonių e, trukmė turėtų būti ilgesnė, buvo kalbama apie jų pratesimą. Kai kurie iš mūsų partnerių kaimininiuose regionuose turi keistis neišvengiamai, todėl mes e, turime jiems padėti. Jūs žinote, kad e, makrofinansinė parama yra teikiama tik valstybėms pas, įsipareigojus, pasižadėjus įgyveninti reikalingas reformas. Vis dar lieka e, užbaigti makrofinansinės programos galutinius E, sudėlioti galutinius taškus tose programuose ir aš manau, kad tada visos sutartys sudarytos su mūsų partnerėmis galės būti patenkintos. Taigi, ponios ir ponai, matote, kokia mūsų darbo tvarkė. E, mes e, tarptautinės prekybos srityje, manau, taip pat nuveikėme nemažai. Ir Turiu pasakyti, kad mes daug dirbame ir fiskalumo klausimais. Girdėjote ką? Aš esu tikras, kad mano kompetencijos rytis kertasi su jūsų komiteto kompetencija. Tikiuosi, kad jūsų komitetas galės man padėti ir aš norėčiau jūs paraginti, kad jūs kuo greičiau aptartumėte mūsų teikiamus pasiūlymus. Kartais e, e, nelengva būna dirbti su atitinkamais komitetais parlamente, kartais reikia nemažai institucinių tarp institucinių pasiaiškinimų. Ir aš e, e, pats parlamente buvau šešerius metus ir žinau, kaip parlamentas veikia. Aš žinau, kad ne visada yra lengva rasti sprendimą, bet aš jūs raginu tą padaryti, tik, tik tada pasiūlymai būna veiksmingi, operatyvūs ir naudingi. Ypač kai kalbam, pavyzdžiui, apie kovą su terorizmu, kurį mes jaučiame vos ne kiekvieną dieną. Aš įsivaizduoju, kad jūs vertinate mūsų pasiūlymą kaip gerą ir jis gali būti patvirtintas kuo greičiau. Ir tiesą sakant, e, e, stenkimės e, visų tikslų siekti kuo greičiau. Ačiū iš anksto ir ačiū uždėmės. Ačiū gerbiamas komisijos nariai. O dabar. O dabar klausimai parlamentarų. EPP vardu. Ponas Valeisa. Pone pirmininkė, aš pasisakysiu EPP koordinatoriaus vardu. Turiu klausimą kaip pranešėjas dėl Ukrainos apie šią šalį. Pirmiausia, koordinatoriaus klausimas. Kaip komisija sprendžia laisvų uostų netinkamo naudojimo problemą, laisvų zonų uostums problemą? Kaip yra su skaidrumu, kas čia kas lepia? Toliau dėl rojaus popierių, taip vadinamųjų ir kitų visų atskleistos informacijos. Ar um, yra juodasis tokių mokesnių rojų sąrašas ir gal galėtumėte paaiškinti, kokie bus tolesni žingsniai ir per kiek laiko ketinate tą padaryti? Ar į tą sąrašą pateks ti, ti, ne tik ne ES šalys, kodėl, nereiktų, kodėl neįtraukus ir ES mokesnių rojų tą sąrašą? Toliau, kokie yra dabartiniai planai dėl tarptautinio mokesčių paskirstimo. Dar norėčiau užduoti klausimą dėl makrofinansinės paramos Ukrainai. Per mūsų susitikimą praeitą mėnesį mes apsikeitėme nuomonėmis su Europos auditų rūmais dėl apie su priekyba susijusius klausimus, įskaitant ir makrofinansinę paramą. Audito rūmai, rūmų atstovai labai iškėlė konkrečius klausimus, o antrasis sprendimas dėl antros paramos ir antrojo išmokėjimo. Antrojo išmokėjimo pagrindimas yra visiškai aiškus, tačiau yra nepakankamas ryšys dėl paskatinimų ir išmokamų lėšų, paskatų ir išmokamų lėšų. Ir aišku, tai yra sąlygos, kurios keliamos tolesniems lėšų išmokėjimams, bet dėl to ir buvo atidėti tie vėlesni išmokėjimai ir galiausiai 17 metų balandžio mėnesį buvo išmokėtos lėšos, nors ne visos sąlygos buvo patenkintos. Taigi, gal galėtumėte mums plačiau papasakoti apie tai, kaip užtikrinti pusiausvyrą tarp tokios pagalbos teikimo ir tų keliamų principų. Ačiū. Alesija Moska, socialdemokratų vardu. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariui už pristatymą. Turiu keletą pastabų ir klausimų. Pirmiausia, pastaba dėl mokesnių rojų. Mes savo komitete apie tai nekartą esame kalbėję ir mes esame lyderiai sprendžiančią šį klausimą ir mes ir toliau norime tęsti darbą šioje srityje. Dėl daugiametės finansinės paramos, tai mums irgi labai rūpimas klausimas. Kaip žinia, mes pritarėme tam, kad reikalinga uh, tokia reikšminga priemonė. Ir dar kelios pastabos. Štai kokios. Mes manome, kad labai svarbu, kiek įmanoma, pagerinti įgyvendinimo ir stebėsenos etapus. Labai svarbu, kad tai vyktų tam, kad būtų užtikrinamas nuoseklumas tarp daugiametės finansinės paramos ir vykdomos vietoje politikos. Tokiu būdu ši priemonė būtų kur kas veiksmingesnė. Ir dabar du klausimai pirmiausia dėl kultūrinių prekių. Šis klausimas turi būti patvirtintas, kuo galima greičiau ir žinau, kad yra dar vidinių neišspręstų klausimų. Taigi aš norėčiau paklausti štai ko, tai yra susiję ir su pasiūlymais. Ar tiesa, kad 90 procentų visų kultūrinių prekių patenka į ES nelegaliai. Tai mes manome, kad reikalingos tokios priemonės, kurios būtų labai veiksmingos ir būtų galima užtikrinti susiekamumą. Ir aišku, taisyklės čia irgi labai svarbu, bet gal yra ir kitokių iniciatyvų, kurių bus imamasi tam, kad būtų užtikrinamas tokių prekių susekamumas ir daugiau apie tai informuojama, aišku. Labai svarbu, kad būtų num, imt, imamas įvairių koordinuotų veiksmų. Toliau veiksmingas e, reglamento įgyvendinimas yra labai svarbu ir gal galime kažkaip pasirūpinti, kad nelegalus importuotojai neišsisuktų ir nepeidinėtų reglamento nuostatų. Pavyzdžiui, jeigu kalba eina apie kažkokią tai kultūrinę prekę, kuri 200 metų senumo, kaip ją atsekti ir kaip įsitikinti, kad buvo laikomas visų reikalavimų. Juk kalba neina apie paprastą dalyką. Jie ne tai, kad netinkamai apibūdina tą prekę. Jie tiesiog bando išvengti reglamento e, nuostatų. Stabatį. Pane komisijos nariai. E, dėkoju, kad e, lankotės tarptautinės prekybos komitete. Džiugu, kad kalbėjote apie tai, kad prekyba yra e, tarptautinės gerovės, turto garantas. Tačiau ta gerovė priklauso nuo kiekvienos valstybės gebėjimo konkuruoti ir kartais tiesiog valiutos keitimo kursas lemia Man įdomu, kiek euro valiutos keitimo kursas teisingai padalina tą gerovę valstybėse, pavyzdžiui, Vokietija ir Prancūzija. Išorės prekybos balansas 2000 metais buvo minus 37 e, milijardai eurų. Dabar jau kalbame apie 260 milijardų eurų perviršį, o Prancūzijoje atvirkščiai 2000 metais 17 milijardų eurų perviršis, 2016 metais 20 milijardų eurų minusas, deficitas. Taigi, Vokietija nuo 8 iki 9 procentų e, padidino e, savo prekybos dalį pasaulio prekybos arenoje. Tuo tarpu Prancūzija atvirkščiai E, noriu pateikti dar keletą skaičių. Vokietijoje e, nedarbas e, paskutaraisiais dešimtmečiais nuo 2007 metų nuo 8,5 iki 4,1 procento nusmuko. Prancūzijoje nedarbas nuo 8 iki 10,1 procento išaugo. Jaunimo nedarbas Jūsų šalyje nuo 2007 iki 2016 metų nuo 19,5 iki 24,6 procentų išaugo. Jaunimo nedarbas Vokietijoje nuo 2007 nuo 11,8 iki 7,1 procento smuko. Kitaip tariant, gerovė nepadalinama vienodai, kai valstybių narių konkurencijos sąlygos skiriasi. Noriu kreiptis į komisiją, prašydamas atidžiau panalizuoti mm, valiutų keitimo kursus, nes jie glaudžiai susiję su e, pačios prekiaujančios valstybės e, gale ir e, gebėjimas konkuruoti akivaizdžiai išreikštas makrofinansiniuose statistiniuose duomeny, duomenyse, skaičiuose. Noriu, kad komisija e, tuo taip pat e, pasidomėtų. Ačiū liberalams. Dabar e, vieningiai kairiai Helmutas Šolcas. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti komisijos nariui, kad jis atvyko. Uh, Nedažnai e, kai kurios dalykus aptarime. Pavyzdžiui, Panamos e, dokumentų komisija e, pateikė savo siūlymus dėl naujų skyrių laisvos prekybos sustarimuose. Pavyzdžiui, buvo siūloma, kad ateityje, ateities sustarimuose turėtų būti privaloma nuostata dėl mokesčių sąlygų, įskaitant e, prievalę laikytis EBPO e standartų ir ETS e mokesčių reikalavimų. Ateities susitarimai turėtų būti rengiami remiantis pozityvumo principu. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją ir e, mūsų santykius ir ryšius su Moldova ir Ukraina, o gal čia galėtume vardinti kaip pavyzdžius ir kitas valstybės, noriu paklausti, Ką siūlytumėte prekybos komisijos nariui, e, ką, kaip reikėtų tobulinti situaciją? Vakar kalbėjome apie Merkosuro susitarimą ir turiu pasakyti, kad šiame naujame susitarime nėra jokios skyrios e, dėl e, mokesčių. Daugelis laisvosios prekybos susitarimų, kurie jau yra pasirašyti, dėl kurių deramasi ar bus deramasi, neturi skyrių dėl mokesčių vengimo, mokesčių rojaus režimo valstybių ir taip toliau. E, Panamos e, situa e, dokumentų situacija parodė, kad turime imtis kažkokių žingsnių. Taip, Mes turime kovoti su mokesčių rojaus valstybėmis, tačiau neužtenka tik kalbėti, reikia daryti išvadas. Privalome sustabdyti darybas dėl susidarimo tol, kol partneriai nėra pasirengę įtraukti svarbių skyrių į susitarimus arba bent jau e, numatyti tam tikrą nuorodą į egzistuojančius teisės aktus. Moldova turėtų suprasti, kad mus piktina, kai milijonai eurų tiesiog dinksta tos valstybės teritorijoje. Nesvarbu, ką sako politikai. Mes mokesčių mokėtojų pinigus naudojame tauriems tikslams, tačiau vėliau e, pinigų panaudojimas ne, nefiksuojamas jokiuose dokumentuose. Pone komisijos e, nary, ar jūs nemanote, kad tokių, ar nereikėtų paskelbti tokių dėrybų dėl laisvosios prekybos susitarimų moratorimo? E, kaip jūs, pavyzdžiui, bendradarbiaujate su komisijos nare Malmstram šio klausimu? Ačiū žalių frakcijos vardu Haidė Hautala. Ačiū komisijos e, nary. Kalbant apie laisvosios prekybos susitarimus ir mokesčių klausimus, Josefas Stiglicas e, dalyvavo e, Panamos dokumentų tyrimo komitete ir ten buvo daug kalbama apie tai, kad būtina įtraukti mokesčių vengi, su mokesčių vengimu susijusias nuostatas į e, laisvosios prekybos susitarimus. Aš noriu paklausti, ar yra prieiga e, prie mokesčių ir muitų informacijos, ypač galvojant apie e, pasaulinės vertės kūrimo grandinę, ar visuomenė gali susipažinti su muitų statistika e, kad, pavyzdžiui, galėtų atsekti produktus, kurie importuojami iš ES. Aš, kaip supratau, čia e, e, nuostatos susijusios su tokia prieiga prie informacijos pagal muitų reglamentą e, yra valstybių narių kompetencijoje. Tačiau ar nemanote, kad reikėtų didesnio skaidrumo, apie kurį jūs ir kalbėjote, didinant tą galimybę susipažinti su informacija? Pone Šarkė rengia pranešimą apie skaitmeninę darbo atvarkę ir mes e, pabrėžėme, kad esama naujų nuogastavimų dėl PVM sukčiavimo ir vengimo mokėti mokesčius, ypač tais atvejais, kai e, prekybiniai santykiai persikelia į skaitmeninę erdvę. E, ką Jūs apie tai manote? Ir paskutinis klausimas susijęs su Ukraina. Kokias svarbiausias žinias jūs tumėte Ukrainai? E, ypač atsižvelgiant į jų poreikį gauti makrofinansinę paramą iš mūsų. Jūs e, kalbėjote apie e, šią temą, o mes taip pat sunerime dėl to, kad teikiant makrofinansinę paramą ši valstybė nesilaiko visų įsipareigojimų. Uh, Vardu panas Dortmund. Aš norėčiau padėkoti komisijos nariui už tai, kad apsilankė mūsų posėdėje. Turiu tris ar keturis labai paprastus klausimus. Pirmas yra susijęs su tuo, ką sakė Helmutas Šolcas. Pirmiausia, ar komisija siekia bendros, bendro mokesčių tarifo įmonėms ir bendrovėms ES valstybėse narėse? Ar toks yra jūsų siekis? Kitas dalykas, jeigu to siekiate, tai Kada ketinate tą padaryti? Ir dar vienas susijęs klausimas. Ar siekiate suvienodinti pajamų mokestį ES valstybėse narėse? Jeigu to siekiate, tai kada ketinate tą padaryti? Ir dar vienas dalykas. Profesorius Štarbati Mano puikus bičiulis tikrai labai įspūdingai pateikė tos statistinius duomenis, kaip visuomet, bet turiu pasakyti, jog man susidaro įspūdis, kad žmonės komisijoje ir institucijose ir dėja kai kurie kolegos net ir nesir, ne, nesirūpina tuo, kad žmonės kenčia nuo skurdo ir bedarbystės dėl euro. Jiems labiausia rūpi toliau siekti, kuo galima daugiau integracijos. Uh, ir toliau tęsti šį projektą dėl euros klaidos. Ar neteisingas mano įspūdis? Ar visiškai teisingas, kaip aš ir manyčiau? And, uh, it's Inma. Gracias, presidente, y muchísimas gracias, comisario, por. Ačiū, komisijos nari, kad atvykote noriu padėkoti už viską, ką nuveikėte savo srityje, ypač e, kovojant prieš mokesčių rojaus e, lengvatas. Mano klausimas susijęs su muitų sąjunga. Tiesą pasakius, ta muitų sąjunga neveikia taip jau tobulai, kaip norėtume. E, tai rodo įvairūs tyrimai. E, bandant e, susitarti dėl bendro standarto, būtina ieškoti priemonių, kaip apsaugoti ES ekonomiką nuo tų protingųjų, kurie bando ieškoti palankesnio mokestinio režimo valstybių ir jiems tai pavyksta, e, ne, jiems pavyksta likti nebaudžiamiems. Kitas klausimas, ką rekomenduotumėte? kokiu žingsniu reikėtų imtis mums, kad mums pavyktų glaudžiau bendradarbiauti e, kovos su mokestinio sukčiavimo srityje. Ir trečias klausimas, po breksito e, mūsų vidiniai ištekliai, nuosavi ištekliai bus daug mažesni, tikrai laukia nauji iššūkiai, o atsižvelgiant į tai, Mūsų frakcijoje nekarta buvo kalbėta, kad reikia e, tarp bankinių operacijų mokesčio. Ar Manote, jog toks e, bankinių operacijų mokestis būtų realus? Nes kol kas e, šios finansinės transakcijos nėra apmokestinamos. Noch interessanter wird darauf. Šister. Dar įdomu būtų, jei jūsų klausimas būtų trumpas. Dėl makrofinansinės paramos Ukrainai, jeigu mano informacija teisinga, tai į makrofinansinės paramos išmoką Ukraina turėtų pasiekti iki šių metų pabaigos. Arba ne. Ką Jūs manote, kaip vertintumėte, ar e, jei Ukraina netitiks, netliks savo įsipareigojimų, kaip tada e, bus teikiama jai parama, ar bus apskritai teikiama. E. Pone pirmininkė, dėkoju Pier Moskovičiai, kad šiandien atvyko su mumis pasikalbėti vienas dalykas. Reaguoju į Seržo pasisakymą. Bet nes čia yra tik tai dalinis vertinimas, mano manimu, pateikti tie skaičiai nėra visapusiški. Na ir būtent kalbant apie e, ekonominius santykius tarp Prancūzijos ir Vokietijos, aš manau, kad reiktų čia rimčiau įsigilinti į tą situaciją. Trys e, trumpi klausimai. Tiesa, kad yra ryšys be jokios abejonės tarp valstybių ekonominės drausmės ir priekybos politikos. Priekybos politika. Yra tam tikra mainų politika Ir socialdemokratų frakcijai svarbus prioritetas yra mokestinės sąlygos. Ir dabar turime laisvos priekybos susitarimus, kurie fiskalinė prasme yra akli, kur nėra apie tai kalbama. Ir tada kyla problemų. Pavyzdžiui, pana, Panama. Panama turi laisvos priekybos susitarimą, tai yra toksai vidurio Europos, centrinės Europos ir Europos Sąjungos e, susitarimas, į kurį patenka ir Panama. Ir jeigu būtų mokesčių e, nuostatos numatytos, galbūt situacija būtų visiškai kitokia. Kitas dalykas, kalbant apie ateitį, Brexitas. Jūs šiandieną vykdote procesą, vyksta procesas ir vyksta dėrybos ir dabar Didžioji Britanija, bent jau jos vadovai, visiškai nekreipia dėmesio į mokesčius tam tikrose savo teritorijose ir turi tų mokestinių rojų. Ir jeigu taip yra, reikalinga kuo galima greičiau čia numatyti atitinkamas taisyklės, ką darysime ir kitų, kitų svarbių partnerių atžvilgių. Taigi aš manau, kad reikalingos labai aiškios, griežtos priemonės, kurios numatytos EBPO ir reikalinga laiko perspektyvoje reguliariai patikrinti, ar tos priemonės yra taikomos, kiek prarandama įplaukų dėl to, kad nėra sumokami mokesčiai. Toliau daugiametė finansinė programa, aš buvau pranešėjęs, atsiprašau, e, susitarimas tarp Jordanijos ir Europos Sąjungos. Norė, aš buvau pranešėjęs šio klausimo ir norėčiau pasakyti, kad viskas yra labai sudėtinga. Čia kalbu apie e, makroekonominę finansinę pagalbą. Ir administracinė prasme kartais partneriams yra labai sudėtinga įsisavinti tas lėšas. Aš čia kalbu konkrečiai apie Jordaniją. Yra daug techninių ir administracinių reikalavimų ir vėluojama išmokėti tas lėšas. Tai man kyla klausimas, ar komisija negalėtų čia užtikrinti daugiau skaidrumo. Dėkoju. Ačiū. Aš savo ruoštų komisijos nary, pas, norėčiau pasakyti, kad muitinių vykdoma praktika labai skiriasi. Yra kaip tokių ir slaptų sąrašų, importuotojų, importuotojų sąrašų, pavyzdžiui, jeigu importuojama šita prekė, tai tu į Hamburgą važiuoji, o jeigu šitą prekę nori importuoti, važiuok į kitą e, ES uostą. Kalbant apie kultūrinės prekes, irgi gali kilti problemų, nes yra labai skirtingos vėlgi mūtinės praktikos. E, valstybėse narėse. Ką Jūs apie tai manote? Koks čia galimas problemos sprendimas? Daug klausimų iš komiteto narių. Sveikinu Jūsų visų prisimtą įsipareigojimą, daugumos Jūsų prisimtą įsipareigojimą siekti atviros ekonomikos, prekybos ir saugumo užtikrinant tinkamą mūtinės darbą ir skatinant ekonominę veiklą. Pabandysiu atsakyti į daugumą tų klausimų. Pirmiausia, pradėsiu nuo mūtinės. Ar komisija planuoja peržiūrėti mūtinės reglamentą dėl laisvųjų zonų? Kol kas ne, ne, neketiname to padaryti. Reikia pažymėti, kad valstybės narės pačios turi numatyti kontrolės priemonės ir jas įgyvendinti. Jos pačios laisvai gali nuspręsti, kokiose institucijose turi būti atliekama kontrolė, tam, kad visa veikla atitiktų mūtinės formalumus, teisės aktus ir panašiai. Tačiau tam, kad būtų, gal, kad būtų vertinama situacija, mano tarnyba nusinčia anketas valstybėms narėms ir tą padarė spalio 20 dieną. Ir tada įmanomos įmanomi veiksmai, kad būtų sušvelninta rizika ar išsprendžiamos problemos. Ar mes galime kištis, jeigu iškyla atviros zonos problema, tada, aišku, nacionalinės institucijos tą turi daryti, jos pirmiausia turi taikyti visas taisyklės teisingai, turi pasirūpinti, kad visos operacijos, visa verslo veikla nepažeistų tų taisyklių. Audito rūmai, Europos komisija, nacionalinės institucijos gali kištis tais atvejais, jeigu nėra laikomasi taisyklių Manęs kai kurie iš jūsų klausėte apie ES sąrašą. Kalbant apie sąžiningus mokesčius, čia kalbame ne tik apie savo ES, esame globalioje ekonomikoje, rinkos yra tarpusavėje susijusios ir nesažiningos konkurencijos grėsmės negalime ignoruoti ir tas procesas žinomas kaip BEPS. Bet mes turime ir savo veiksmų, nes mes esame sąjunga, mes esame labiau integruota nei bet kurie kiti, kurios kitos stambios zonos pasaulyje. Taigi dėl to mes turime nuveikti daugiau. Ir aš kaip komisaras siekiu, kad ES būtų lyderė, kovojant su mokesčių sukčiavimu ir vykdant agresyvų mokesčių planavimą. Taigi mes skatiname savo, spartiname savo darbą e, dėl tinkamo mokesčių valdymo visame pasaulyje. Mes siekiame, kad visi partneriai laikytųsi tų pačių tarptautinių standartų, kuriuos mes patys įgyvendiname. Na, o sąrašas yra absoliutus prioritetas fiskalinių mokesčių darbo tvarkė. Ir aš norėčiau trijų dalykų. Pirmiausia, kad būtų viskas patvirtinta greitai, tai reiškia dabar, gruodžio penktą dieną, kad nebūtų vilkinama. Antras dalykas, kad ji būtų patikima, tai reiškia, kad aš čia ne, nesakau jokio skaičiaus, ar 12 ar 8 ar vienas, ne, ne tai svarbiausia. Mums reikalingas patikimas sąrašas ir tai reiškia, kad visos šalys, kurios nesilaiko mūsų kriterijų, turi patekti į sąrašą. Ir viskas, tik tiek, toks vienintelis kriterijus. Ir toliau mes turime numatyti sankcijas, kurios būtų atgrasančio pobūdžio. Mes neiškart jas nustatysime, bet reikia judėti tą kryptimį kalbant čia apie sąrašą tą juodai. Toliau, kiek buvo pasiekta pažangos, galėčiau pasakyti, kad e, prasmingos pažangos buvo pasiekta, aš optimistiškai nusiteikęs, bent jau iš Elksinos kodekso grupės pateiktos informacijos. Tai yra ta grupė, kurie atsakinga už sąrašą, komisija yra atsakinga už pasiūlymus, kriterijus, kuriuos tvirtina taryba, o dabar jau ta grupė, Elgesio kodekso grupė, atlieka savo darbą ir jie dirba puikiai kol kas. Na, o dabar pačios valstybės narės jau turės prisimti atsakomybę. Taigi aš esu nusiteikęs optimistiškai. Ir tikiuosi, kad pavyks pasiekti gero rezultato, bet pažiūrėsime. Kol kas tas dar nėra padaryta, taigi palaukime gruodžio penktos dienos. O iki to laiko dirbkime, kad to pasiektumėme. Dėl kultūros prekių importo kontrolės Aišku, tokių prekių kontrabanda yra didžiulė problema, nes tokiu būdu žalojamas tų valstybių kultūrinis paveldas, to šalis kartais ne visada, ne visada turi lėšų apginti ir apsaugoti tą kultūrinį paveldą, neturi lėšų kovoti su terorizmu ir kita nusikalstama veikla. Dėl to aš esu įsitikinęs, kad tas pasiūlymas, kuris buvo patvirtintas Liepos 17 dieną, sustabdys tokių nelegaliai eksportuojamų kultūrinių prekių eksportą, kai bus įvesta eksporto kontrolės sistema. Čia buvo apie tai keli klausimai užduoti, tai aš į visus juos ir negaliu atsakyti, tik tai galiu pasakyti, kad bus numatyti mokymai muitės, muitinės pareigūnams tame procese, kad aišku, reikia suprasti, kad reikalinga ir informavimo kampanija ypač tų, kurie dirba meno srityje. Mes menos priekybos nenorime stabdyti, mes norime stabdyti nelegalią priekybą ir mes norime ypatingai stabdyti modernaus meno priekybos. Nenorime stabdyti modernaus meno priekybos. Tai tiesiog 250 metų čia eina kalba apie tokio amžiaus kultūrinės prekes. UNESCO, pavyzdžiui, irgi sako, kad būtent tokios prekės dabar nelegaliai įvežamos Daešo į Europą. Taigi bendrai situacija yra tokia, mes aišku laukime jūsų vertinimo, jūsų pranešimo ir pasiūlymo, kaip tas pasiūlymas bus suderintas su pasaulinėmis tendencijomis šioje srityje tarptautinių lygmenių jau nekarta buvo kreipiamasi, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai priekybai kultūros prekėmis, nes iš tų lėšų finansuojamas terorizmas ir buvo tam tikslui primtos rezoliucijos tarptautinėse organizacijose, tokiuose kaip Junktinių tautų saugumo taryba, pasaulinė muitinės organizacija, UNESCO ir tarptautinis tarptautiniai forumai, didysis septintukas ir panašiai. Taigi tendencijos yra štai kokios. Bandoma sustiprinti importo kontrolę bei jų tokių prekių laikymą laisvosiose zonose. Kokiu būdu tą darys ES muitinės, čia yra kitas klausimas, bet muitinės turi surasti tinkamą pusiausvirą tarp priekybos lengvinimo ir turi užtikrinti prekių saugumą, prekių, kurios įvažiuoja į ES. Ir, aišku, mes kasdien bandome paremti verslą, čia yra įvairių būdų. Pirmiausia, reikalingi kontaktai su priekybininkais, taip pat ES muitinės yra numatytas, yra numatytos tam tikros muitinės supaprastinimo procedūros, e, aiškesnės yra muitinės deklaracijos dabar ir 2015 metais 91 procentas tų muitinės deklaracijų buvo išmuitinta per vieną valandą. Tai reiškia, kad kur kas veiksmingiau vyksta tas darbas. Ir, ir būtent su paprastinimo būdu mes ir norime paskatinti teisėtą priekybą ir taip pat yra daug tokių patrauklių su paprastinimu formuojant ir užpildant tas deklaracijas ir mes norime jas vis labiau supaprastinti ir įgyvendinti tas supaprastinimo priemonės tinkamas mokesčių valdymas priekyboje, aišku, yra labai svarbu tam pritarė visi komiteto nariai. Komisija, aš nesu komisaras atsakingas už priekybą, tai aš pasikalbėsiu su Cecilija Malstrėm apie tai, perduosiu jūsų prašymus ir pastabas ir kritiko šiokios tokios, bet komisija visiškai pritarė, kad mums reikia griežtų mokesčių valdymo sąlygų šalyse. Dėl to išorės strategijoje mes siūlome atnaujinti ir sustiprinti atitinkamas mokesčių valdymo nuostatas tarptautiniuose susitarimuose, vėlgi Elgesio kodekso grupė rengia griežtesnės nuostatas ir mes tikimės, kad valstybės narės susitars dėl to labai greitai. Tačiau ne mums, ne mes vieni nuspręsti galime, nors žinome, kad turime teisę dėrėtis ir deramės ES vardu ar bus numatytos į sąrašą patekusioms valstybėms sankcijos. Mes kol kas Elgesio grup, kodekso grupėje apie tai nekalbėme. Valstybės narės kalbėjo apie tam tikras priemonės, kaip būtų galima imtis tų atgras, atgrasimo priemonių. Bet svarbiausia, kad valstybės narės susitartų dėl būtent atgrasimo priemonių, kad suprastų, kad su priekyba susijusios priemonės gali būti labai stipri priemonė kovojant su tomis valstybėmis, kurios nežaidžia sąžiningai. Tačiau labai svarbu, kad tokios kontrapriemonės nepakenktų priekybinėms santykiams su trečiosiamis šalimis ar pakenktų kitai politikai. Nes pažiūrėjus į sąrašą, tai matoma, kad gali čia kilti šiokių tokių sunkumų. Bet nieko nenoriu numatyti iš anksto tik įsivaizduoju, kaip čia viskas atrodys. Ar komisija ketina užtikrinti viso, visuotinę prieigą prie muitinės dokumentų ir užtikrinti desnį skaidrumą? Aš suprantu, kad yra prašymas gauti prieigą prie muitinės duomenų. Ir Europos įmonės, kurios importuoja tas priekes, kurios buvo gaminamos, pažinėja žmogaus teisės. Mes, aišku, labai atidžiai išklausėme tokių pasiūlymų ir aš žinau, kad, pavyzdžiui, jūsų komitete, komiteto dėka plenarinės ne, posėdėje buvo patvirtintas pranešimas dėl pasaulinių vertės grandinių ir būtent ten kalbama apie informaciją, kuri surenkama valstybių narių. Bet čia, aišku, turi būti keliamos tam tikros sąlygos, nes nusistovėjusi praktika Europos Sąjungoje yra tokia, kad muitinės duomenys yra, patenka į esmens duomenų srity ir yra saugomos, bet saugomi tie duomenys, bet Muitinės duomenys ir kiti, kita informacija, kurią turi valstybė nariai, patenka jos kompetencija ir komisija mano, kad geriausia būtų paraginti valstybės narės spręsti tas, tuos klausimus savo įstatymais. Ką darysime, kad internetinės platformos irgi mokės mokesčius, kai jos pradės veikti. Uh, akivaizdu, kad ekonomika ateitie vis labiau bus skaitmeninė ir mums reikia iš esmės pakoreguoti mokesnės sistemas, kad į tai būtų atsižvelgiama. Optimalus sprendimas, aišku, viską daryti globaliai, tarptautiniu mastu. Dėl to mes ir įsitraukėme į BP, EBPO darbą. Bet taip pat turime ieškoti ir mums primtinų sprendimų, mūsų rinkai primtinų sprendimų. Ir aš manau, kad geriausias sprendimas yra bendra konsoliduota mokestinė bazė. Bet, aišku, toliau galime kalbėti apie konkretesnius pasiūlymus ir tokiu, dar mes apie tai daugiau kalbėsime, pristatysime visus variantus, pateiksime pasiūlymą arba eilę pasiūlymų 18 metų pavasarį. Ir tada žiūrėsime, 17 metų rugsėjai buvo paskelbtas mūsų komunikatas, kur yra neblogų gairių, kaip tą problemą spręsti. Toliau buvo klausimas dėl mokesčių harmonizavimo parlamentarų, kurie nėra federalistai, kiek jau aš suprantu. Bet jeigu jūs norite harmonizuoti mokesčius, tai reikia keisti žaidimo taisyklės ir siekti daugiau integracijos, jei ne federalizmo. Ne šiandieną mus stabdo tai, kad mokestiniai klausimai yra sprendžiami vienbalsiškumo klausimo, tai reiškia, kad vienos šalies veto stabdo darbą. Ir jeigu norime suderinti mokesčius Europoje, tai reikia keisti žaidimo taisyklės. Reikia pereiti prie vienbalsiškumo, prie kvalifikuoto daugumos balsavimo. Taigi dėkoju už pasiūlymą ir mes tikrai palankiai. Toks mano atsakymas bet galiausiai kaip ir sutarėme, tai ačiū už federalistinį pasiūlymą, kuris man labai artimas. Dėl mūtinių pažeidimų mes matome, kad mūtinių procedūros ES turi būti vienodai gyvendinamos valstybių narių mūtinių. Komisija um, teikia apmokymus um, nacionaliniams mūtinėms. Um, Tačiau tais atvejais kur komisija mano, kad tam tikra praktika netitinka ES muitinės teisės aktų, mes atliekame tyrimą ir tuomet, jei reikia, pradedame pažydimų procedūrą tos valstybės atžvilgių. Toliau makrofinansinė parama dėl auditorumų ataskaitos. Labai svarbu pabrėžti, kad auditorumų ataskaita dėl paramos Tunisui ir Ukrainai yra pozityvi iš principo, ypač kur kalbama apie makrofinansinę paramą visame tame pakete. Kaip žinia, ta ataskaita buvo paskelbta su komisaro, komisarės atsakymu, atsakymais ir kalbama ten apie įvairius dalykus. Dėl Ukrainos mane stebina tai, kad dėl antras makrofinansinės paramos išmokėjimas nebuvo tinkamai išanalizuotas auditorumų ataskaitoje, kaip um, teikiama buvo atask... E, parama Ukrainai iki 15 metų spalio ir 17 metais po to, kai buvo paskelbtas um, autorumų, paskelbta autorumų ataskaita iškilo tos problemos, taigi aš tikrai sakau, kad komisija atlieka savo darbą skaidriai. Dėl Tuniso auditorumai kritikuoja, kad procedūra yra per ilga. Ir čia jau tarybą ir parlamentą galima kaltinti, ne komisiją. Komisija kreipėsi į tarybą ir parlamentą, kad būtų supaprastinta ir pagreitinta procedūra, taigi aš tikrai esu pasirengęs vesti tokias tolesnės diskusijas apie tai su jumis dėl Ukrainos ir likusio, neiš, likusios neišmokėtos sumos. Metų pabaigoje baigė galioti daugiametės finansinės paramos operacija tai liko nedaug laiko. Ir vis dar bus tam tikrų sąlygų tam išmokėjimui, kurios dar nebus patenkintos. Aš sakau, kad ir su ministru kalbėjausi ir šiandien po pietų vėl susitinku, tai turėsiu galimybės e, su juo pasikalbėti ir komisija išklausė komiteto kreipimosi, kitų kreipimosi ir mes būsime budrus Aš bent jau asmeniškai pabandysiu padaryti viską, kad tas būtų padaryta, tačiau mes turime surasti tinkamą pusiausvyrą tarp mūsų įsipareigojimų Ukrainai ir sąlygų laikymosi, nes tai irgi svarbu. Kai kurie klausėte apie, kaip būtų galima skatinti sąlygų laikymasi Ukrainoje ir taip pat kitose MFA operacijose. Sutinku, Aš pritariu tam, kad reikia užtikrinti, kad būtų gyvendinamos reformos šalyse partnerėse, kaiminystėje. Pirmiausia, tai yra labai svarbu pačioms valstybėms ir jų piliečiams. Mes neprašome, kad e, jos vykdytų reformas, jas bausdami, mes jas skatiname, mes siekime pažangos, tai čia ir tai už, užtikrins didesnį augimą, darbo vietų kūrimą ir jeigu, jeigu bus vykdomos reformos. Uh, bet tuo pat metu mes žinome, kad reformų procesas reikalauja šalies nuosavybės jausmo. Ir mes prašome tų valstybių ir čia padirbėti. Dėl priekybinių ryšių makrofinansinė pagalba yra labai svarbus bendradarbiavimo elementas su šalimis, bet taip pat yra ir stabilizavimo priemonė. Ir čia yra pagrindinis tos priemonės prioritetas. Ir mes susisilės Malstrom kalbėsimės apie tai. Ir turime būti atsargus. Dėl Moldovos, nors nemažai dar reikia atlikti darbo, bet aš jau girdėjau, kad Moldova pasiekė pažangos įgyvendinę svarbės reformas. Pavyzdžiui, jau buvo pasiekta pažangos dėl viešų finansų valdymo. Daug darbo buvo padaryta, pradedant sudėtingą bankų sektorius reformą. Ir taip pat norėčiau paminėti, kad kovos su korupcija srityje Moldovos institucijos prieėmė kovos su korupcija strategiją nacionalinę. Tačiau ES ir komisija per makrofinansinės pagalbos priemonę ir toliau rems šią šalį ir reikalaus, kad to, ta pažanga būtų tvari, kad būtų palaikomi reformų tempai ir mūsų ta pagalba ir bus priemonė tam siekiant e, toliau vykdyti reformas ir su Moldovos premjeru sutiksiu šiandien po pietų, tai čia mano diena šiandien išaušo dėl makrofinansinės pagalbos. Ir čia sieksime pažangos. Dėl breksito, nekaži ką čia galiu pridurti šalia to, ką jūs jau žinote, ponas Barnie yra komisijos vyriausias darybininkas ir jis vienintelis kalba apie tai iš komisijos pusės. Tai iš nieko čia nepridursiu, bet mes manome, kad pirmiausia turime išspręsti tas problemas, kurios yra sprendžiamos, tai yra finansinis susitarimas, piliečių teisės ir tada dar yra ir sienų, arijos sienų klausimas. Ir tada jau galime pereiti prie kitų klausimų, kalbėti apie būsimus santykius. Dar trys bendri klausimai, kurie buvo užduoti, per, į kuriuos per kelias sekundės atsakysiu dėl FTT. Be jokios abejonės komisija pasako už finansinių sandorių apmokestinimą ir komisijos pasiūlymas buvo pateiktas, galiausiai nebuvo susitarta, nes reikia vienbalsiškumo. balsiškumo Ir kol kas e, gulys ant stalo. Reikia sustiprinto bendradarbiavimo, kuris galios ketveriems metams. Ir kai dalyvaujančios valstybės narės susitiko rugsėjo mėnesį, jos pareikalavo studijos, kad būtų išanalizuotas breksito poveikis šiam mokesčiui. Ir man atrodo, kad dėl to nereiktų vilkinti proceso, bandant susitarti dėl šio mokesčio tos valstybės narės, kurios tame dalyvauja, jau susidarė dėl esminių elementų, koks tas mokestis turėtų būti. Taigi, atvirai kalbant, manau, kad dabar jos pačios ir turi nuspręsti, ar jos nori tą, jeigu nori, nori, nori tą gali padaryti labai greitai. Gali, jos gali stabdyti darbą arba padaryti, arba pasiekti rezultato. Dar du klausimai. Du paskutiniai klausimai. dėl bendros pozicijos apie keitimo kursą. E, mes e, žino, girdėjome tai iš pono Morel. E, aš su visa pagarba parlamentarams galiu pasakyti, kad supaprastinti esamos sistemos negalime kol kas. Mes neturime jokių įrodymų, kad dabartinė keitimo kurso sistema trukdytų priekybai Anksčiau mes tokių dalykų girdėdom, dabar to nebėra. Be to, mes e, turime stebėjimo galimybės, kokiu anksčiau nebuvo. Šiandien pastebėjome, kad gamyba nemažėja ir konkurencingumas nemažėja e, dėl papildomų kainos elementų. Mm, gamyba ir pramonė dėl to nekenčia, dėl to, kad euro vertė didėja. Kitas dalykas E, makroekonominis disbalansas. Vakar apie tai buvo kalbėta kolega Dombrovskis, Europos komisijai pateikė savo nuomonę ir e, pastebėjau, kad mūsų įspėjimo mechanizmas e, veikia. Aišku, makroekonominio disbalanso dar išlieka ir kai kurios jo priežastys yra susijusios su biudžeto deficitu arba einamosios sąskaitos balanso problemomis. Aš puikiai tai žinau, abu dalykus esu išgyvenęs bet yra ir kitų priežasčių valstybės e, turi pakankamai e, biudžete lėšų neretai, kad galėtų e, aprūpinti savo gyventojų gerovę ir prisidėti prie ES biudžeto. Bet yra to, tų valstybių, kurios nenorima, kad mes turim galvoj dvi valstybės - Vokietiją ir Niderlandus. Jūs puikiai pirmininkė žinot, apie ką aš kalbu. Ir reikia disbalansą abipusį, tiesą sakant, šiuo atveju sutvarkyti. Ir šiuo požiūriu aš galiu pasakyti, kad esu pasirengęs su jumis diskutuoti. Ačiū už šį posėdį ir dar kartą noriu pasakyti, kad tarptautinė darbo atvarkė yra nepaprastai svarbi, tai yra mano e, kompetencijos rytis ir e, aš esu pasirengęs kartu su jumis tos klausimus aptarti ir esu pasirengęs jūsų dar kartą paprašyti, kuo greičiau priimti komisijos pasiūlymą dėl kultūros prekių nelegalios prekybos. Ačiū komisijos nariai. Buvo labai įdomus pasikeitimas nuomonėmis. Ačiū. Sėkmės jums dėrybose su ministrais iš kaimininių valstybių. O dėl viso kito palaikysime ryšį. Ačiū. So, Kolegos, 19 punktas mūsų darbo atvargės. Kiti klausimai. Puiku. Ponas Radmos. Atsiprašau, panas Datmos. Aš vieną pastebėjimą tik noriu pasakyti. Aš sveikinu jūs taip sėkmingai pirmininkavus paskutiniai mūsų posėdžio daliai. Ir aš ir kiti kolegos turėjom pakankamai laiko, pakankamai suformuluoti klausimus, išsakyti mintis ir panašiai. Tačiau vakar kai diskusija buvo žymiai platesnė ir turėjom tiek daug garbingų svečių. Aš, galėjau, aš kalbėjau labai trumpai, tik 5 sekundės gal, bet būtų buvę maloniau ir mandagiau, aš manau, ir naudingiau, jeigu kolegoms būtų buvę skirta šiek tiek daugiau laiko uh, pateikti klausimus, pakomentuoti įvairius aspektus, kuriuos pristatė uh, E, labai garbingi svečiai, kuriuos jūs sugebėjote susikviesti. Aš tokį komentarą kaip koordinatorius norėjau pasakyti. Norėčiau, kad jūs apie tai pagalvotumėt. Labai ačiū. Aš manau, kad mes abu tą aptarsim ir sugrįšim prie tos temos. 20 klausimas, kitas posėdis, lakrušio 28 dieną. Ačiū, gero savaitgalio.